Labadiena, kolegos. Na dabar e, pasiūlyčiau pradėti posėdį. Man atrodo, vertėjai vėl norėtų paskelbti savo e, pranešimą, tai leisiu jiems tą padaryti. Vertėjai nori pranešti, kad tęsintis e, toliau trečią savaitę E, vienašališkai primestoms sąlygoms ir diskusijoms e, vyksta darbo ginčiai ir vertėjai kai kuriuose e, kabinose buvo liepti dirbti, jiem negalima buvo streikuoti ir tai pažeidžia vertėjų teisę. Ir dėl to mes nedirbsime ilgiau nei iki 18.30. Dėkojame uždėmesi. Dėkoju, o dabar E, tęsime intą posėdį ir tai bus e, klausimai, viešiai klausimai. Tai yra ES ir Latino Amerikos e, ryšiai ir santykiai. Norėčiau atsiprašyti dėl um, pirmininko. Pirmininkas prisijungs prie mūsų vėliau. Dabar norėčiau padėkoti ambasadoriui ir taip pat diplomatiniam korpusui, kurie čia dalyvauja su mumis ir taip pat ekspertai, kurie pasidalins mūsų išvadomis. Mes tikrai daug dirbome tam, kad būtų pagerinti e, priekybos ryšiai su Latino Amerikos partneriais, Kolumbija, Peru ir Ekvatoriumi. Ir Centrinė Amerika šiuo metu įgyvendinami e, e, susitarimai, taip pat su Čilė vyksta diskusijos ir uh, Taip pat tai yra mūsų vieni iš svarbiausių prioritėtų. Taip pat mes pakvietėme keletą ekspertų bei institucijų atstovų, kad toliau galėtume e, kalbėti šią temą. Pirmojoje diskusijų pusėje e, bus diskutuojama, o vėliau mes įvertinsime esamą situaciją dėl esamų susitarimų. Kalbėsime apie ekonominių santykių ir komercinių santykių e, modernizavimą su Latinų Amerika. Pona Ambreda yra generalinė direktorė e, iš vienos iš institucijų ir atsakingų už ryšius su Latino Amerika. Taigi, ponė, žodis jums, dėkoju, dėkoju, kad pakvietėte mus ir mane kalbėti apie dėrybas ir modernizaciją tam tikrų e, susitarimų su Latino Amerikos šalimis, ypač trimis, tai yra jos yra labai svarbios, tai yra visuotiniai susitarimai, tai yra ir sus, politinis susitarimas, ir priekybinis. Kalbame apie uh, tai, kad tai yra susitarimai su trim institucijom, trim šalim, taip pat tai yra šiuo metu yra labai pažengęs susitarimas su Meksika, jau dabar uh, baiginėjame šį susitarimą, uh, politinį e, nedalį esame baigę lapkričio mėnesį ir yra pasiektas sustarimas iš esmės dėl uh, uh, paties principo ir tas jau buvo padaryta balandžio pirmą. Techninė prasme mums reikia, taip sakant, sudėti paskutinius taškus ant į uh, ir dabar vyksta techninis derinimas taip pat vertimai. Ir šis susitarimas, man atrodo, yra vienas iš moderniausių su Latino Amerika ir Karibų e, šalimis. Meksika buvo pirmoji partnerė, su kuria pradėjome dėrybas. 97 metais buvo sudarytas šis sustarimas ir Meksika yra mūsų strateginė partnerė E, šiame susitarime. Būtent todėl yra daug naujų skyrių, e, kurie yra labai pažangus, tikrai labai kokybiški. Ir aišku, priekybos ir investicijų dalis e, irgi yra labai moderni. Galbūt mano kolega iš priekybos skyriaus galės mane papildyti. Su Meksika esame užmesgę glaudų politinį dialogą sprendžiame bendrus klausimus, e, aplinkos kaita, aplinkosaugos e, klausimai, skaitmenizacija, aplinkosaugos iššūkiai, makroekonominė politika. Tai yra, mes kūrėme bendras ir geras palankės sąlygas įmonėms. Taigi ir tyrimai, plėtra, inovacijos bei informacijos ir komunikacijos technologijos irgi yra labai svarbi dalis. Mes labai džiaugiamės tokiu moderniu susitarimu. Antrasis susitarimas, dėrybos tik prasidėjo prieš porą mėnesių, yra susitarimas su Čile. Čia, aišku, situacija šiek tiek pasikeitė, dėl to, kad pasikeitė Čilės e, vadovybė ir valdžia, šių dėrybų prasme irgi pažanga yra tikrai padaryta nebloga. Tai yra išsamus, plačios apimties susitarimas, ten kalbama apie politinį bendradarbiavimą priekybos prasme ir jau yra įvykę keli priekybos dėrybų raundai, taip pat e, bus ir e, bendradarbiavimo ir politinė, politiniai skyri aptarti rytoj per dėrybas. Dabar norime e, tik paskelbti, kad e, gegužės mėnesį e, generalinis prekybos direktoratas yra paskelbęs poveikio vertinimą ir taip pat labai tokias tikslinės konsultacijas internetu tam, kad iš ES įmonių bei verslo organizacijų sulauktume komentarų. Trečiajame etape aptardami prekybą, mes, aišku, turime daug lūkesčių. Tas dėrybinės raundas dar neprasidėjo, bet e, nemažai šalių paskelbė, kad nori baigti dėrybas kiek galima anksčiau. Taigi mes tikimės, kad e, bent jau politinis sutarimas bus pasiektas. Ir taip pat tikiuosi, kad iki šių metų pabaigos tas bus padaryta. Trečiosios dėrybos e, Arba trečiasis susitarimas, apie kurį labai dažnai e, spauda rašo, yra Merkosur. Ir šis tikrai yra gana sudėtingas ir vienu metu mes galvojame, kad e, tik e, Birželio 6-8 galvome bus pasiektas politinis sustarimas Montevidėje, galvome ir bendradarbiavimo skyrius irgi bus uždarytas, bet kol kas prekybiniam nesame pasiekę gerų rezultatų, tikimės, kad kitų etapų tas bus padaryta. Institucinėje dalyje irgi yra keletas klausimų, bet e, tai nėra pagrindinė dalis mums svarbu labai yra e, pabaigti ir tą prekybinę dalį. Po 20 metų būtų tikrai neblogai e, baigti ir dėrybas dėl prekybinės dalies. Dėkoju Jums uždėmesi. Dėkoju. Pirmi, dabar norėčiau suteikti žodį Beatrys Kordeki, e, kuri yra ekonomikos ekspertė ir taip pat buvo Meksikos išorės e, ūkio ministrė, išorės priekybos ministrė. Taip, dėkoju. Norėčiau padėkoti Marijai Mercedes Rodrygės ir taip pat e, tarpnės priekybos e, komitetui čia Europos parlamente už tai, kad pakvietėte mane dalyvauti šiame posėdėje. pasaulis tapo vis sudėtingesniu, Nežinau, ar pamenate, dešimtame dešimtmetyje e, įmonės nusprendė suskaldyti, fragmentuoti prekybos e, procesus ir e, taip pat tam, kad galėtų konkuruoti, jos nusprendė perkelti tam tikras savo mm, gamybos, pavyzdžiui, įmonės Ir tai sukėlė revoliuciją. Ir matote šioje skaidrėje, kaip pasaulio priekyba pasikeitė, kaip pasikeitė jos veidas e, nuo, nuo galutinės e, prekės, bet taip pat e, tam tikrų jos etapų prekybos ir matome, kaip FTA pasikeitė nuo 42,94 metais iki 274 dabar. Taigi, procesas tapo daug sudėtingesnis, e, bet dabar labai dažnai sakoma, kad viena Lego kaladėlė e, yra viena kombinacija su, su trimis galime uh, padaryti labai daug kombinacijų tūkstantį, net 500, o su um, šešiomis net 915 milijonų kombinacijų. Ir tai, man atrodo, tuo ir labai puikiai aprašoma, kokia yra priekyba dabar. Pagal šią knygą paprastos taisyklės, kuri vadinasi, na, sprendimas yra toks, kad reikia kurti paprastas taisyklės, nieko sudėtingesnės. Ir labai svarbu prisiminti, kad prekyboje tos taisyklės e, turi, aišku, galvoti apie viešąją, viešosios politikos kryptis ir remtis keliomis, nedaugiau nei penkiomis taisyklėmis. Ir labai svarbu yra nesupainioti paprastų e, taisyklių su per, paprastum, per paprastais sprendimais. Ir man atrodo, populistai tuo labai dažnai pasinaudoja. Sako, kad Trumpas sako, kad e, vetuodamas e, daugia šalės prekybos sutartis, jis gali kažko pasiekti ir gali išspręsti visas problemas, su kuriomis susiduria JAV ekonomika. Tai reikia tikrai būti labai atsargiems. Jis ir migracijai, pavyzdžiui, bando e, išspręsti būtent taip e, visiems uždraudamas įvažiuoti. Donaldas Taskas ne tas pats kaip Donaldas Trumpas. Jis iš tikrųjų mato viziją Ir jis sako, kad labai svarbu, kad ES ir Latino Amerika stiprintų savo ekonominius, politinius ir priekybos santykius ryšius. Pirmosios ir dvi pagrindinės taisyklės yra štai kokios. Pirmoji taisyklė yra galvoti apie priekybos ir ekonominę integraciją. Meksika ir ES tą jau yra visai neseniai padariusios. Abi šalis ypač ES ir ši Latino Amerikos šalis per ES ir Meksikos laisvos priekybos sutartį, jo sustiprino savo santykius, e, taip sakant, e, atnaujino savo vedybinius įžadus. Labai svarbu, kad ES ir Meksika e, tą susitarimą e, kaip galima greičiau e, pasirašytų. Kai egzistuoja politinė valia, manau, tada ir teisiniai klausimai, ir vertimų klausimai, ir interpretavimo gali būti tikrai pagreitinti. Aš tikiuosi, kad bus taip ir padaryta. Ir man atrodo, tiek ES, tiek Meksika e, siunčia labai tokią teigiamą žinę visam pasauliui dėl prekybos ryšių. Prekybos e, srautai, investicijų srautai, po to, kai buvo mm, ratifikuota laisvos prekybos sutartis, e, Meksika patyrė prekybos deficitą. Tačiau mes nevertiname pasaulio taip, kaip Donaldas Trumpas. Trump, Mums e, iš tikrųjų iš kapitalo pusės e, e, tai situacija yra labai teigiama. ES dabar sudaro 40 procentų visų užsienio investicijų tiesioginių, kurias gauna Meksika. Tai su FTA, laisvos priekybos sutartimi, mes manome, kad dabar šiek tiek tas E, poveikis mažėja, bet taip pat norime pasakyti, kad e, reikia kalbėti ir apie kitą darbo tvarkę, geresnę darbo tvarkę, į kurią reikia įtraukti ir žemės ūkį, paslaugas, investicijas ir kitus e, dalykus į laisvos priekybos sutartį. Integracija yra labai svarbi, bet taip pat labai svarbu yra ir gilinti, ir stiprinti tą meilę su Latino Amerikos šalimis ypač tarp ES ir Latino Amerikos. Ir tą galima padaryti tik per bendradarbiavimą. Ir šiuo atveju mes e, turime investuoti ten, kur yra didžiausias poreikis. Ir čia kalbu ne tik apie grinųjų pinigų srautus, bet apie bendradarbiavimą ir techninius prekybos e, srautus. Ir su Brazilija, Argentina, Čilė, Čilė Peru mes glaudžiai labai bendradarbiaujame. O kalbant apie kitas dvi e, sritis, tai galėtų būti kova su JAV protekcionizmu, čia galėtume bendradarbiauti, mes taikome atsakomasias priemonės dabar e, tiems plieno ir aliuminio tarifam, kuriuos vienašališkai primetė JAV ir dabar mes esam vienoj valti mm, su e, e, savo partneriais ir tikimės, kad ir ES prie to prisidės ir mes galėsime mm, stipriau čia veikti. Taip pat su Latinų Amerikos e, šalimis norime tokį priekybinį susitarimą sudaryti. Mm. Ir ES turėtų čia imtis vadovavimo ir užimti tas erdves, kurias dabar paliko JAV. Ir galiausia, norėčiau pateikti Pasaulio ekonomikos forumo studijos rezultatus, tai yra uh, kaip yra pasirenkta ateities gamybai ir kokie svarbiausi ketvirtosios revoliucijos iššūkiai. Ir tame tyrimė e, nagrinėjama gamybos struktūra, kai kalbama apie sudėtingumą ir apimti. Tai yra, kiek gamybos yra šalyje, kiek ta gamyba sudaro e, BVP dalies o kitas matas yra tai, kas skatina gamybą, kaip gerai e, e, yra pasirengę gamybai šalis tose e, vietose ir Latinų Amerikos šalim dar yra problemų technologijų ir inovacijų, žmogiško kapitalo ir visuotinės priekybos ir investicijų srityje dabar kokios čia būtų vedančios šalis, tai tos, kurios turi stiprią gamybos bazę ir paskatas gaminti, tai čia būtų ES, pavyzdžiui, šalis, toliau šalis, kuriuose yra uh, tas stiprus palikimas. Uh, bet mm, tie, mm, tos paskatos gamybai nėra didelės, tai tai galėtų mm, būti Meksika tarp tokių šalių. Ir to šalis turi išvengti, kad nebūtų suspaustos tarptų vedančių šalių ir tų begimstančių šalių, kur yra žemi darbo kaštai. Dabar kokios tos didelio potencialo šalis yra tos mm, gimstančios šalis. Tai ir yra tos bekylančios šalis ir aukšto potencialo šalis. Europos uh, šalis, matote, uh, toje lentelėje yra tos lyderiaujančios šalis, o geltona spalva yra Lotynų Amerikos šalis, tai yra kylančios šalis ir tik viena šalis, Meksika, yra tarptų paveldėjusių uh, šalių ką turėtų daryti Meksika ir Latinų Amerika ir apskritai koks būtų tas teisingas ekonomikos modelis, kokia teisinga būtų prekybos politika. Tai našumo, produktivumo klausimas yra labai svarbus, siekiant tą neligybę, neligybės problemą spręsti, kalbant apie Meksiką. Tai Meksikoje produktivumas mažėja ir tai atsiliepia BVP mm, dydžiui vienam gyventojui, o lyginant su Kinė, pavyzdžiui, ten produktivumas auga. O čia, kalbant apie naują pramoninę politiką, yra penkios paprastos taisyklės, kurios pakeistų situaciją Latinų Amerikoje. Tai yra produktyvi transformacija, kad veikla būtų orientuota į didesnės vertės kūrimą. Matote tas besišypsantis žmogelis mm, iliustruoja mm, tą kreivę, kuo arčiau esame prie kraštų, tuo didesnė yra pridedamoji vertė. O Meksika turi didinti būtent mm, savo mm, pagaminamą vertę, E, ir čia kalbame apie mokslinius tyrimus ir plėtrą, produktų e, brandus ir taip pat platinimą ir pardavimą. ir smulkios ir vidutinės įmonės e, turėtų turėti galimybę dalyvauti tose pasaulinėse vertės grandinėse, kalbant apie inovacijas. Mm, e, inovacijos turi būti orientuotos į rinkos poreikius, mm, kad būtų taip pat išmokyti žmonės, parengtas žmogiškas kapitalas ir kad atsirastų tie nauji darbai, kurių reikia rinkai, toliau infrastruktūra, logistika, jungtis, kad būtų galima taikyti tą. Mm, just in time ir just in sequence sistemas ir koordinavimas turėtų būti pagerintas tarp vyriausybės, privataus sektoriaus ir švietimo įstaigų. Ir manau, kad mm, mm Europos institucijų ir parlamento pastangų dėka uh, mūsų šalis e, galės e, ne tik gaminti, bet ir kurti produktus. Dėkoju. O dabar norėčiau steigti žodį Marijai Garsijai iš BAF universiteto. Jis kalbės videokonferencijos būdu. Okay. Uh, good afternoon. Uh, can you hear me? Uh, vertėjai uh, turi informuoti, kad mes neverčiame šios kalbėtojos, nes kokybė nėra gera. Uh,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 Gabriel Febermajer, Müncheno universiteto profesoriui. Uh, Ačiū, džiaugiuosi, kad uh, pakvietėte mane. Manęs paprašė uh, pasisakyti apie Mercosur bei laisvos priekybos susitarimą, dėl ko derimės ir jo naudą. Argentina, Brazilija, Paragvajus ir Urugvajus. Keturios valstybės, ketvirtis milijono e, milijardo, atsiprašau, vartotojų, septinta didžiausia ekonomika pasaulyje, penktoji didžiausia BS valstybių narių dominuoja Brazilija, Paragvajus ir Urugvajus, mažos valstybės, regionas su problemomis, makroekonominėmis, politinio stabilumo trūksta, o sėkminga dėrybų dėl laisvos priekybos susitarimo pabaiga padėtų stabilizuoti Merkosur regioną, gal ir sustiprintų e, atsparumą populistams. Svarbiausia duomenis. Brazilija, reikia priminti, ką tik įvykė giliausia recesiją per savo visą istoriją. Taigi iš ties neįlinis laikotarpis šalies istorijoje sumažėjo BVP kažkur 7 procentais, 15-17 metais. Argentina savo ruoštų išgyvena krizę, ką tik TVF paskelbė gelimo, gelbėjimo planą, infliacija 25 procentai, makro makroekonominė situacija labai nerami. Nors Brazilija, Argentina, Paragvajus ir Urugvajus yra kaip ir jau beveik išsivyščiusios valstybės, tuo pat metu atitinka jos ir besivystančių valstybių vidurkio, taigi turi tą GSP plus lengvatą, kai prekiauja su ES. Koks būtų priekybos susitarimo potencialas, reikėtų dabar pasiaiškinti, kiek padėtų vyktų eksportą padidinti, kokia būtų paskata ekonomikai. Atkripčiau dėmesį į vieną skaičių eksporto dalis nuo BVP, Argentina ir Brazilija 12-13 procentų, tačiau palyginkime su kitomis valstybėmis, panašus dydis, panašus įsivystimo lygis, ta pati kalba, Meksika, tai čia jau skirtumas didžiulis. Meksikoje šis skaičius beveik 40 procentų. Tai rodiklis, kokį potencialą Merkosūro valstybėms gali atnešti daugiau prekybės. Prekybos Turkija vėlgi panašus įsivystimas, dydis taip pat panašus. Ir čia vėlgi matome, kad Argentina, Brazilija atsilieka. Galima, aišku, čia pradėti gilintis į statės, statistinės smulkmenas, tačiau kas yra aktualiausia turime suvokti, kad yra gausybė neišnaudoto potencialo priekybai tarp ES ir Mercosur regiono. Naujausia e, priekybos statistika su Mercosur, matote, kad čia įsviravimai dideli, padidėja, sumažėja, apačioje grafiko es eksportas į Mercosur regioną nuo 2002 metų matome, kad išaugo e, nuosekliai, padidėjimas 2,5 e, karto e, iš Merkosur pusės tas padidėjimas nėra toks didelis, turime skaičių 44 milijardai mūsų, 42 milijardai jų, tai 2 milijardų perviršis S eksporto sviravimai yra nuremti biržos prekių kainų sviravimo. Ir kai kainos didelis, jiems sakėsi geri, gerai, kai žemos prastai. Ir akivaizdu, kad reikėtų es padėti stabilizuoti savo makroekonominį ciklą dėl rinkos dalies, nagrinėjame savo instituciją institute. Mercosur e, vis plečia dalį prekybos su Kinija, ji nepalaujame auga ir pastaraisiais metais Kinija tapo didžiausia regiono politi... E, e, prekybos partnerė, kitaip sakant, išaugo jos ir politinė svarba, ir kitoks dalyvavimas regione. Mercosur regioną, muitai aukšti, čia matote muitus viso pasaulio valstybių. Jeigu pažvelgsime į Merkosur regioną konkrečiai, tai tarifai siekia netgi 10 procentų, ne, viršutinė riba net 25 procentai. Pavyzdžiui, iš ES į Braziliją įvežimi automobiliai apmokestami iki 35 procentų tarifu. Dabar Tai e, yra realiai taikomi tarifai, mm, koks čia yra skirtumas, kitaip sakant, reikia paaiškinti, kas yra tie bound tariffs. Tai yra e, muitai, kurios leidžia taikyti PPO, o kaip viršutinė riba, o applied tariff realūs. Muitai, kiek realiai yra taikomi. Kodėlgi muitai tokie aukšti Merkosur regione? Ir es, jie yra daug žemesni, taigi čia es gali tik tikėtis muitų mažinimo ir iš to gaus asimetriškai didelę naudą. Tai, kad daug kad tarifai, muitai yra taikomi dideli, su, jie sumažės ir es gamintai iš to gaus papildomą naudą. Tuo jau dabar naudojasi JAV, Kinijos gamintojai, mes taip pat galėsime tuo pasinaudoti ir tai bus nauda, kuri pas jūs sėkmingai baigus dėrybas. Beje, viskas jau vyksta 18 metų, pradžiai siekia dar 2000-uosius. Dėl lengvatinių muitų. Net ir tuo atveju situacija būtų geresnė, nes dabar muitai yra tikrai dideli, kadangi faktiniai ir realūs tarifai kei, skiriasi. Tai e, ir tas netikrumo lygis nėra toks, koks atrodo iš pirmo žvilgsnio. Netikrumo lygos Afrikoje yra pats aukščiausias. Merkosur regionas savo e, ruoštų gali keisti e, muitus tiek didinti, tiek mažinti. Teoriškai galima kai kurios muitus negi padvigubinti ir tai nepažįstų PPO nuostatų turint e, laisvos priekybos susitarimą, netikrumas, kurį patiria es gamintojai stipriai sumažėtų. Ir tas neprognozuojamumas yra didelė kliūtis, jautrios temos, ypač žemės ūkyje. Tai, tai yra jautina, e, cukrus, bietonolis, e, negalutinis tai sąrašas. Čia reikštų, kad abiems pusėms reikėtų kvotų pereinamai laikotarpiu kažkokiu išlygu jautriausiams prekiams. Pereinant prie netarifinių barjerų yra ilgas problemų sąrašas, pasaulio banko tyrimų ne vienas atliktas, pasaulio banko, pavyzdžiui, duomenis sako, kad ne viena Merkosur valstybė negali pasigirti geromis muitinės procedūromis. Jos užtrunka ilgai, yra rizikingos es gamintojams, todėl e, pasikeitimai čia duotų didelę naudą. Yra dar mokestinė diskriminacija, pavyzdžiui, Brazilija yra ribojamas importas, Argentinoje situacija stipriai pagerėjo, tačiau 26 procentai e, importuojamų į Argentiną prekių vis dar priklauso tai jautriųjų gaminių grupiai. Gamybos standartai yra probleminiai, sanitariniai, fitosanitariniai standartai problematiški, ypač žuvies ir mėsos sektoriuose yra e, problemų ir kitose sektoriuose. E, pavyzdžiui, teikiama pirmenybė vietos gamintojams, intelektinė nusavybė, tai dar reikėjo paminėti ir viešuosius pirkimus, e, nepasirašė Brazilija svarbių tarptautinių intelektinės nusavybės susitarimų ir investiciniai barjerai taip pat egzistuoja. IFO institutas Münchene bando apskaičiuoti, kokią naudą pat, pat gautumėme po FTA sumažėtų tarifiniai barjerai, šiek tiek sumažėtų netarifiniai barjerai ir nauda sąjungai būtų kažkur 0,07 procento, 0,18 procento BVP, o iš, apskaičiuojant eurais tai keliasdešimt milijardų eurų visai Europai, o Merkosūrui nauda nuo 33 iki 44 eurų papildomai BVP o aps, paverčiant viską procentais nuo BVP, tai tas skaičius yra daug didesnis nei europietiškas. Kitaip sakant, tos valstybės atvėrusios duris laisvai prekybai gautų tikrai stiprų paskatinimą. Mūsų pajamos Europoje čia išsaugotų maždaug 1 milijardu eurų, nes tiek sumažėtų muitiniai tarifai, nu, pasiskirstimas merku, tarp Merkosūro valstybių, Paragvajus, Urugvajus, mažesnės valstybės, atitinkamai didesnė nauda nei Argentinos ir Brazilijos, yra kintamieji ir tarp atskirų es valstybių narių. Pavyzdžiui, ispaniškai kalbančios valstybės e, sąjungoje gautų naudos, nes kultūriniai e, ryšiai su regionu stiprus, įsitraukimas į regioną stipresnis ir atitinkamai nauda būtų didesnė negu pavyzdžiui, vidurio Europai. Sektorinis poveikis laisvos priekybos susitarimo. Tas vadovėlinis atvejis yra toks, kad pasiskirstimas tarp sektorių tarsi būtų vienodas. Mercosur tuo pat metu išsiskiria žemės ūkija ir gamyboje Europoje naudą gaus gamybos sektorius ir papildomą naudą dar suteiks mūsų bendroji rinka, jeigu, pavyzdžiui, išauks uh, Vokietijos eksportas, tai naudą netiesioginė iš to pajus kitos valstybės narės, ypač vidurio Europoje. Tai bus netiesioginė išaugusio Vokietijos eksporto nauda. Pažeidžiami sektoriai, uh, Tai yra medienos, baldų, popieriaus sektorius, tekstilė. Tačiau net ir čia žala nebus pati didžiausia. Didžiausia problema gali kilti e, žemės ūkio sektoriui ir čia bazinių prekių gamybai, skirčiau e, cukrų, mėsą, bioetanolį, e, aliejinės kultūras. Tačiau netgi ir žemės ūkio sektorija, pieno, pienininkystės sektoriuose, šparagų gamyboje vėlgi būtų juntamas poveikis. Ką reikia konstatuoti apibendrinant, visos valstybės narės gaus naudos, o papildoma vertė sukurta gamybinėme sektorėje nusvertų žalą patirtą žemės ūkio sektoriuje. Čia mes aišku pabandėme paprognozuoti, simuliuodami e, poveikį ir rezultatus. Neprognozuojamumas Merkosūroje yra didelis, tarifiniai barjerai dideli, viso to neliktų po susitarimo ir kokia čia būtų nauda. Išreikti skaičiais nėra taip paprasta, tiesiog reikia dar konstatuoti, kad makroekonominis stabilumas Merkosur valstybėse išauktų, pagerėtų dvišaliai santykiai taip pat. Taip pat kiti tyrimai rodo, kad tas neprognozuojamumas sumažina prekybos kainą. Čia mes dar keletą papildomų elementų įtraukėme, tam tikrų išlygų, reikia, žinoma, numatyti, kad kai kuriems sektoriams, valstybėms narėms FTA su Merkosur pridarys problemų. Į tą būtina atsižvelgti reformuojant BŽUP ir e, rengiant būsimąją e DFP. Gal galima diskutuoti apie prisitaikymo prie globalizacijos pasiekmių fondo žemės ūkis galėtų gauti iš to išmokas, kalbant apie uh, E, šiltnamą efektą sukeliančios dujas ir biogairovę, tai čia yra labai rimtas dalykas, tai yra realus išorinis poveikis. Privalu užtikrinti, kad susitarimas nenulemtų didesnio miškų kirtimo Brazilijoje ir Paragvajuje. Mums reikėtų bent jau užtikrinti realių laikų stebėseną situacijos bei numatyti vykdymo mechanizmus. Tikrai reikia išvengti nepagidavimo poveikio. Tuo pat metu reikia pasirūpinti, kad mūsų vietos politika dėl bio kūro, pavyzdžiui, nebūtų diskriminuojanti. Toliau žmogaus teisės, mažum, mažumos ir čia buvių. Vėlgi čia susirūpinimas didelis, nors ryšys su ekonominiais klausimais nėra tiesioginis. Taigi būtų tiek ir aš uždėmėsi. Si, Dėkoju. Dabar suteiksime žodį mūsų komiteto nariams. Pirmiausia, mūsų pranešėjas Latinų Amerikos šalim, ponas Santiago, kuris atsakingas už Kolumbiją ir Peru. Eh, muy bien, muchas gracias, eh, presidenta. Eh, ahora estamos in, implementando el, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú. Dabar mes eh, įgyvendinama ES, eh, Kolumbijos ir Peru prekybos susitarimo, bet eh, dabar turbūt apie tai nekalbėsime, ar ne, kalbėsime šiek tiek vėliau. aš tada suteiksiu žodį. Jūs norite kažką pasakyti, ponė? Uh, tai suteiksiu žodį uh, poniai Rodrygo Pinero. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš džiaugiuosi, kad šiuo metu vyksta šis viešasis klausimas, kadangi tai yra puikia galimybė uh, pabrėžti, e, kokią svarbą teikia Europos komisija, Europos parlamentas ekonominiams, politiniams ir prekybos santykiams su Latino Amerika. Aš taip pat norėčiau dar kartą pabrėžti, kad be istorinių, kultūrinių ryšių bei bendrų vertybių dirbame kartu daugia šalių pagrindu kad apgintume, apsaugotume tas vertybės, taip, taip pat aplinkosaugos tvarumą pabrėžtume. Visi tie dalykai yra labai svarbus, kadangi šiandien yra e, tarptautinė pabėgėlių diena, tai yra ta diena, kai jungtinių tautų um, žmogaus teisų taryba nebe, neteko Junktinių Amerikos valstijų, tai taip sakant, prezidentas Trumpas iš jų išstojo. Tai aš noriu pabrėžti, kad e, tie dalykai yra labai svarbus. Mes su Latino Amerika, me, mūsų santykiai priekybiniai yra labai svarbus. Taip pat kalbant apie finansinius santykius e, Amerika ir ES. ES e, yra, sudaro 25 procentus ir viso pasaulio gyventojų ir pasaulio BVP. Ir tai yra labai svarbu kalbant apie politinę ir priekybos e, darbo atvarkę, Latino Amerika mums yra labai svarbus partneris. Kalbant apie priekybos sutartį su Meksika, mane labai domino, ką norėjo pasakyti abi damos, bet aš visai neseniai E, buvau faktų nustatymo misijoje Meksike ir, man atrodo, jį vyko tikrai puikiu laiku, kadangi vyksta rinkimų procesas ir labai svarbu yra sužinoti, e, kokia yra kandidatų nuomonė šią temą ir ką jaučia Meksikos žmonės, kaip jie vertina šį susitarimą. Ir vienbalsiai, galiu pasakyti, politinės frakcijos pasisako už šio e, sustarimo pasirašymą. Aišku, yra tam tikrų nesutarimų, labai svarbių skirtumų, bet e, e, labai svarbu, kad dėtume visas pastangas, kad būtų galima išspręsti tos klausimus, ypač viešųjų pirkimų klausimą ir skyrių ir dėl jo susidėrėti. Taip pat skirtingų institucijų susitarimas yra labai svarbus, jis yra, e, tikiuosi, bus pasirašytas iki metų pabaigos. Taip pat e, ir 98 metų e, pasaulio prekybos organizacijos konvencija ir iš Europos ir iš EPP frakcijos taip pat kolega dalyvavo su manimi ir išreiškė iš esmės e, įsipareigojimą ratifikuoti šią konvenciją senate ir tikrai norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir paskatinti senatą e, tą padaryti, nes kai kalbame apie darbo santykius, tarptautiniai darbo standartai yra labai svarbus. Kalbant apie mažas ir vidutinės įmonės, labai svarbu yra, kad yra atskiras skyrius skirtas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir dabar atėjo laikas uh, e, tos dalykus paminėti. Tie dalykai yra labai svarbus, kadangi jie rodo, kad tiek Meksika, tiek ES bando uh, dėti visas pastangas ir parodyti tas galimybės. Labai svarbu taip pat pasiremti visomis galimybėmis, kurias mes turime ir aiškiai paaiškinti, nu, kokie yra pranašumai ir kurios, kokius mes bandome paskatinti. Čia kalbu apie verslo sektorių ir apie tai, kad e, verslo sektorius tikrai labai aiškiai žino, ko nori Meksikoje. Mes e, esame jau kalbėję apie um, išnaudojimo santyki e, ir mums reikėtų, kad jis būtų 100 procentų, tarptautinė darbo organizacija citavo mažesnius skaičius, tai aš norėčiau, kad visi susitarimai būtų visiškai gyvendinti, kad galėtume pasiekti tinkamų tikslų. Na, kalbant apie lyčių lygybą, tiesa yra ta, kad dėl susitarimo su Meksika bent jau pirmadienį nebuvo jokio uh, lyčių uh, straipsnio. Sustarime su Čilė jis buvo. Ir aš manau, kad galima įtraukti tuos dalykus į susitarimą. Ir mes džiaugiamės, kad yra vienas sustarimas dėl gyvūnų gerovės ir skyrius, bet gaila, kad nėra atskiros skyriaus dėl uh, lyčių lygybės nes 50 procentų e, sudaro e, visą tai. Ir, ir man atrodo, mes galėtume pagerinti e, situaciją ir šiuose prekybos sutartyse daugiau pranašumo suteikti moteriams. Na, kalbant apie Mercosur, kolega Frangar nėra, netėjo šiandien, galiu trumpai pakalbėti ir pakomentuoti apie Mercosur. Tai yra puikia galimybė ir mūsų įgaliojimai yra gana pasenę. E, jie pirmą kartą buvo suteikti 98 metais. Ir mūsų ambicijos yra tikrai nemažos, bet mums reikėtų iš tikrųjų e, atnaujinti šį sustarimą. Kalbant apie šios sustarimus, e, dėl ko dėrybos buvo ilgos ir sudėtingos, dėl tam tikrų suvokimų priežasčių, mes bandome įtraukti kiek galima lankstesnės nuostatas, kad galėtume įtraukti naujus aspektus. Ir aišku, galbūt absurdiška, kad nieko negalima įtraukti e, dėl mažų ir vidutinių įmonių, dėl Mercosur. Mums reikia kažkokio vieno langelio, galbūt principo mažoms ir vidutinėms įnomis, e, Mercosur šalims Ir kyla klausimas, kodėl mes negalime palengvinti bendradarbiavimo su mažom ir vidutinėm įmonėm čia. Tarp ministerijų vykusi konferencija tarp Mercosur šalių ir kuri vyko Buenos Airese, e, yra e, pasirašiusi lyčių lygybės įsipareigojimą, bet mums reikia siekti daugiau ir pasiekti kiek galima daugiau. Nes aš manau, kad piliečiai, kaip vartotojai ir uh, verslininkai, kaip tiekėjai tikisi iš mūsų daug. Ar ponas Biugio norėtų kažką pasakyti? Ne? Tai, pone, žodis jums. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū mūsų prelegentams už kalbas. Ačiū kolegoms už pasisakymus. Kolegos palėtė įdomius klausimus. Įgaliojimai buvo suteikti jau seniai. Praėjo daug laiko, nuteikė daug vandens, taigi būtų įdomu pasiteirauti dėl skaitmeninės ekonomikos. Per vizitą Kolumbijoje atkreipėme dėmesį, kad ši tema tik e, pradeda kelti susidomėjimą, būtų gerai, jeigu mes būtent šiai sričiai skirtumėme papildomo dėmesio, galvokime apie dėrybų atnaujinimą, skaitmeninę ekonomiką kaip sritis ir čia MVI vaidmuo, startuolių vaidmuo turėtų susilaukti papildomo dėmesio. Galvojant apie bendradarbiavimo galimybę, duomenų saugumas, sauga, e, duomenimis grindžiami verslo modeliai, visą tai nusipelnytų dėmesio. Dėkuoju. Ačiū ir aš noriu padėkoti už pasisakymus. Puikiai žinoma, kad iš susitarimų kažkas laimi, kažkas pralaimi. Laimi dažniausiai ekonominiai veikėjai, tačiau ir pralaimėtojų Buvo gerai pristatyta, kas jie tokie bus. Pažvelkime į Lotynų Ameriką ir pagalvokime, kas laukia Brazilijos ūkininkų po susitarimų pasirašymo žmonės nuvaromi nuo žemės, nesilaikoma pagrindinių teisių, pilietinė visuomenė taip pat nėra tinkamai įtraukta į procesus. Eurolat susitikime Panamoje diskutavome su pilietinės visuomenės atstovais, vyko forumo susitikimas, kalbėjomės, kaip reikia geriau įtraukti suinteresuotasias pusės NVO. Buvome informuoti, kad bendradarbiavimas, ypač derintis dėl šio susitarimo, tikrai galėtų būti geresnis, ką čia įmanoma patobulinti, būtų gerai sužinoti. Ir aišku, norėčiau pabrėžti tvarumo svarbą. Kyla uh, problemų, žinoma, dėl darbdavių, darbuotojų santykių, taip pat ir dėl aplinkos apsaugos. Todėl mums reikia labai griežto tvarumo skyriaus, tuo pat metu jis turi būti įgyvendinamas. O jeigu būtų pažeidimų, reikėtų galėti reaguoti sankcijomis, nes tada būtų į tai rimtai žiūrima. Nuolat galvojame, kad ši tema yra tik savanoriška, pakanka kažko parašyto ant popieriaus, tačiau realiai neįgyvendinamo. Ir niekas nebaudžiamas už neįgyvendinimą. Dėrybos trunka jau 18 metų, tą išgirdome. Tuo pat metu norime sąžiningo sustarimo tiek su Merkosur valstybėmis, tiek su kitomis partnerėmis. Latino Amerikoje sąžininga turi būti abiems pusėms, tiek es, tiek es Latino Amerikai. Visi privalo laikytis taisyklių, privalo įtraukti pilietinę visuomenę. Ar čia įmanoma kažką tobulinti, kažką paspausti, gal mūsų prelegentai galėtų pasiūlyti kažką konkretaus susitarimo tobulinimui dėl mano minėtų dalykų. Dėkui. Euh, Dėkoju. Ar mūsų prelegentai galėtų dabar atsakyti į parlamentarų klausimus? Prašom. Ačiū. Buvo užduoti klausimai vokiškai, taip, mielai vokiškai į juos ir atsakysiu, sako kalbėtojas. Taip, Merkosur įgaliojimai suteikti prieš beveik 20 metų, tai yra procedūrinės problemos Europoje. Tiesiog tenka dėrėtis su tuo, ką turi, tačiau tai yra visiškai pasenę, sakyčiau, per 20 metų pasaulis iš esmės pasikeitė. Mano nuomonė būtina tuos dalykus, kurie surašyti priekybą už naftą komisijos dokumente tinkamai atspindėti ir Mercosur susitarime, tačiau tas padaryta tik iš dalies. Yra vienas iš pasiūlymų, ką galima daryti tokioje situacijoje. Reikia tęsti dėrybas pagal pateiktus įgaliojimus, tačiau egzistuoja kažkoks terminas, kuris įpareigotų atnaujinti susitarimą. Pavyzdžiui, būtų suteikti nauji įgaliojimai ir per ateinantį dešimtmetį tą jau įsigaliojusi sutarimą reikėtų atnaujinti, dėl jo persidėlėti. Kalbėjome apie Čilę, apie Meksiką, su jomis jau turime sudarę laisvos priekybos sustarimus, jie įsigaliojo ne vakar, dešimto dešimtmečio pabaiga ir būtent jie šiandien yra atnaujinami. Ta būtų galima padaryti ir dėl Mercosur išnaudokime esamą dinamiką ir susitarkime, kad artimiausių metų būtų spragos užpildytos. Ypač skaitmeninėje srityje čia Europa turi esminį interesą. Privalu užtikrinti tokias taisyklės, kuriuose sutaptų su mūsų požiūriu į duomenų apsaugą. Mes turime naują duomenų apsaugos reglamentą. Jis pakeitė iš esmės žaidimo taisyklės. Tas turi atsispindėti dėrybose. Aišku, egzistuoja skaitmeninio protekcionizmo pavojus, tai visiškai realu. Čia reikėtų imtis veiksmų, nes gali būti sukurtos netinkamos darbo sąlygos šiam sektoriui Kitos šio laikiškos temos tvarumas, be abejo, miškų kirtimas, anglės dvideginio emisijos, žemės ūkio naudmenų paskirties keitimas. Į šiuos klausimus Merkosur turi sustarimas atsakyti, gal ne šiandien, tačiau per antrai ar vėlesnius dėrybų raundus. Ypač kai galvojama vidutinėme laikotarpe pradėti dėrybą su tokiomis šalimis kaip Indonezija. Ten kils lygiai tokie pati klausimai kaip Brazilijoje ir Paragvajoje miškų kirtimas, žemės paskirties keitimas. Šioje srityje nemažai ekonomistų mano, kad reikėtų numatyti sankcijas už tvarumo skyriaus uh, E, pažeidimus, jeigu poveikis yra globalus. CO2 emisijos tai yra mm, aktualu ir galima būtų tą numatyti susitarime, tačiau kur poveikis nėra globalus, pavyzdžiui, vietos vandenų tarša, ten jau apie sankcijas kalbėti negalima, ekonomistai nesiūlo čia kažko griežto surašyti, tačiau viską, kas susijęs su anglės dvideginio emisijomis, tekste turėtų rasti vietos. Dėkui. Yes. Dėkoju. Kalbėsiu ispaniškai, kadangi buvo nemažai klausimų ispaniškai pateikta ir pasinaudosiu šią galimybę kalbėti gimtają kalbą. Ką norėjau pasakyti savo pristatymę. Tai yra kad mes esame labai svarbiame etape ir turime laimėti kovą, mm, kalbant apie laisvos prekybos modelį, nes būtent toks modelis gali garantuoti e, taiką, socialinį stabilumą ir ekonominę plėtrą. Turime mm, kalbėti apie rinkos ekonomiką, bet turime suprasti, kad rinka visko neišspręs. Taigi savo šalise turime e, kurti naujus gamybos modelius, naujus pramonės modelius, išsiaiškinti, kur yra problemos ir jas išspręsti. Ir aišku, turime pradėti nuo analizės. Prekyba turėtų tapti demokratiškesnė. Ir čia reikia neužmiršti e, smulkaus ir vidutinio verslo, jo vaidinamo vaidmens. E, smulkios ir vidutinės įmonės ekonomikoje vaidina labai svarbu vaidmenį. Prekybos susitarimai yra svarbus, bet viskas priklauso nuo e, šalies vidaus darbo tvarkės, kaip jinai planuoja spręsti uh, esamas problemas. Laisvosios priekybos susitarimai ne visuomet tinkamai yra panaudojami ir ne visuomet galbūt yra e, reikalingos priemonės, kad tie e, susitarimai duotų apčiuopiamos naudos. Tai reiktų mm, vienyti smulkų ir vidutinį verslą, nepalikti jo nuo šalyje nelengva tą padaryti. E, didelės e, daugia nacionalinės korporacijos ne visuomet nori dirbti su smulkiu ir vidutiniu verslu ir tam reikalingas atitinkamas reglamentavimo modelis, atitinkamos taisyklės. Taip pat turime uh, gerinti pajėgumus ir būti pasiruošusiam pasinaudoti laisvosios prekybos teikiamais pranašumais. Elektroninė prekyba. Tai yra puiku, bet tą irgi turime reglamentuoti. Elektroninė prekyba irgi turi būti reglamentuojama, nes jei neturėsime tinkamų taisyklių, negalėsime nei deramai eksportuoti, nei importuoti. Taigi laisvosios priekybos susitarimai E, reikalauja nemažai pastangų bendradarbiaujant. Aplinkos apsauga. Čia e, siekiant apsaugoti aplinką vis daugiau taisyklių e, reikia laikytis ir čia irgi turi dalyvauti smulkus ir vidutinis verslas, tai yra laisvosios sutarties uh, skatinama veikla, šalies vidaus numatyta veikla ir bendradarbiavimas. Ir Latino Amerikos šalis tikrai turi dar daug ko išmokti, turi e, kurti ir tobulinti savo gebėjimus ir toliau plėtoti bendradarbiavimą. Marija Garcija, vieną minutę. Dėkoju. Inability chapters. Um,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 Perfect, thanks a lot. Dėkui. E, vieną minutę. E, prašom, kita kolegė. Dėkui. Kaip jau sakiau pradžioje, tie sustarimai yra labai sudėtingi. Ir kadangi čia yra tokie visuotiniai asociacijos susitarimai, jie iš kelių dalių susideda, nes šiandien mes daugiausia kalbame apie prekybinę dalį, o kai kalbame apie politinio bendradarbiavimo ir kitas dalis, tai yra dar ir kiti skyriai, kurie nėra prekybiniai ir yra skyrių, dėl kurių dar deramasi, yra taip pat tie vadinami mišrus sustarimo skyriai, kurių jūs nesate matę bet yra svarbus skyriai kiekviename iš trijų susitarimų skirti moterim ir moterų teisėm, taip pat smulkiam ir vidutiniam verslui ir yra taip pat dalis, kurios apima socialinius aspektus, e, kuriuos minėjote ir skaitmeninę ekonomiką. Kalbant apie Merkosiur šalis, mes neturime naujo dėrybų mandato, nes dėrėjomės pagal senąjį mandatą, bet abi sutarties dalys labai inovatyvios. Ir pagal naująjį mandatą tai sudarytų daug gerų, naujų skyrių, taigi tie sustarimai nėra pasenę. Taigi noriu pasakyti, kad tose sustarimuose yra daug dalykų, kurie nes, ne, nėra susijęs su priekyba, bet irgi yra inovatyvus. Taigi visose trijose susitarimuose turime skyrius skirtus moterim, smulkiam ir vidutiniam verslui ir skaitmeniems dalykams. Dėkoju. Baigiame pirmąjį mūsų diskusijų raundą, kur buvo kalbama apie e, priekybos ir ekonominių santykių modernizavimą. O dabar e, antroji mūsų diskusijų dalis tai yra esamų prekybos sustarimų su Latino Amerikos šalimis įgyvendinimas. Ir pirmasis kalbėtojas yra Matijas Jorgensen e, iš prekybos generalinio direktorato. Jis yra padalinio atsakingo už Latino Ameriką vadovas. Taigi skiriu jums Gerbiamas prelegentė nuo 5 iki 8 minučių. Pasistengsiu. Pirmininkė, pirmiausia, tai noriu padėkoti, kad pakvietėte mane į šį klausimą, nes dabar labai svarbus laikas aptarti mūsų santykius su Latino Amerikos šalimis. Matome, kokia situacija tiek Amerikoje, tiek apskritai pasaulyje. Taigi labai svarbus momentas siekiant pabrėžti mūsų stiprius dvišalius santykius ir priekybinius santykius su Latinų Amerika. Kalbame apie stiprią institucinę sąrangą, priekybą paremtą taisyklėmis ir tarptautinę valdyseną. Jūs paprašėte, kad aš pakalbėčiau apie taip, kaip įgyvendinami ES priekybos susitarimai su Latino Amerikos šalimis. Tai labai svarbi tema, nes labai svarbu ne tik sudaryti susitarimą, bet po to ir jį įgyvendinti. Taigi e, tas įgyvendinimas yra svarbi mūsų darbo dalis. Latinų Amerika yra pasaulio regionas, su kuriuo turime pačių įvairiausių susitarimų, kai kuriuos iš jų modernizuojame ir esame, ko gero, galutinėme etape, baigiant ilgalaikės dėrybas. Tai mm, kaip dabar mes įgyvendiname tuos sustarimus, ko norime pasiekti ir ką jau mums pavyko pasiekti. Pirmiausia, mm, kaip vyksta sustarimų įgyvendinimas. Tai laikomės partnerystės metodo, prekybos generalinis direktoratas ir E, e, komisija, aišku, atsakingi už priekybą, bet veikiame ne vakume, bendradarbiaujame su valstybėmis narėmis, su parlamentu, turime e, ryšius su verslu, vystome dialogą su pilietinė visuomenė, turime partnerysčių verslo ir valstybinio sektoriaus partnerysčių. Taigi neveikėme vakume. mes parlamentui teikiame ataskaitas. 26 e, birželio bus prekybos ir investicijų ataskaita, kur bus sakoma apie tai, kokius būdus naudojame prekybos kliūtim šalinti. Ir ten e, du signalai yra, kad kyla kliūtis, barjerai priekybai ir kaip su jomis kovojame. Toliau lapkričio pradžioje bus paskelbta 18 metų prekybos ataskaita. Ir čia kalbėsime apie taip, kaip įgyvendinami visi mūsų prekybos susitarimai. Ko norime pasiekti per prekybos susitarimus ir ypač su Latino Amerikos šalimis. Norim užtikrinti kai kalbame apie paslaugas, viešuosius pirkimus ir prekes, prieiga mums į Latino Amerikos šalių rinkas. Tie sustarimai mm, su Latino Amerikos šalim yra labai platus. Taip pat turime savo vertybių darbo tvarkę, mm, kurią siekiame įgyvendinti Latino Amerikos šalise. Ir taip pat skiriame didelį dėmesį smulkiam ir vidutiniam verslui. Su Meksika, pažiūrėjau, su Čile Dabar e, patekimas į rinką. E, tai yra labai svarbus aspektas. Ir čia valstybės narės aktyviai veikia. Mūsų įmonės e, ir verslas tikisi iš mūsų aktyvių pastangų, jei pasižiūrėsime į įgyvendinimo, į ataskaitas, kur kalbama apie susitarimų įgyvendinimą, uh, tai FSPS viešosiuose pirkimuose, RPR ir geografinių nuorodų srityje mes esame labai gerų rezultatų pasiekę. Taip pat, kalbant apie tą vertybių propagavimą, tai irgi labai yra svarbus dalykas priekybos ir tvari, priekybos santykių vystimas ir tvari plėtra su Peru Mm, ir kai kuriomis kitomis šalimis. Čia veikiame pagal 15 punktų planą. Tas 15 punktų planas skirtas e, tvaraus vystimosi mm, stipresniam, mm, tvaraus vystimosi reikalavimui stipresniam įdėgymui. Ir taip pat Mm, su Meksika pasiekėme dar sustarimo dėl e, korupcijos prekyboje, su Čilė taip pat mm, kalbame apie lyčių aspektą prekyboje, taip pat kalbame apie geresnį visuotinį mm, valdymą, valdymą pagristą taisyklėmis ir daugia šalį investicijų teismą. Aš galiu dar ir ateityje šiek tiek išsameu pakalbėti apie smulkų ir vidutinį verslą. Mm. Prekyba, pažiūrėjau, su Čilė nuo 2002 metų, kai įsigaliojo susitarimas, du kart išaugo prekyba, su Meksika tris kart padidėjo. Uh, Centrinė Amerika, Kolumbija ir Peru. Prekyba taip sparčiai nekilo, bet prekyba diversifikavosi ir daug daugiau veikėjų atsirado šiame procese, ypač smulkaus ir vidutinio verslo veikėjų su Ekvadoru. 17 e, metais dvišalė priekyba 20 procentų išaugo, taigi irgi sėkmės istorija, taigi su to regionu turime labai tvirtus priekybinius ir investicijų santykius bet dar yra labai didelis potencialas, kurio galėtume pasinaudoti. Merkosur šalis e, sudaro 50 procentų Latino Amerikos šalių BVP ir 50 procentų e, priekybos apyvartos su ES, bet norime dar daugiau pasiekti. E, turime iš tiesų siekti, kad priekybiniai sustarimai būtų tinkamai uh, įgyvendinti, nes tik tada jie bus naudingi piliečiam, e, vartotojam ir apskritai visuomeniai. O jei tie sutarimai nebus įgyvendinti, tai, tai mūsų pastangom nepritars nei visuomenė, nei e, vyriausybės. Dėkui. Pone Marija Šo e, Baragan, jinai yra Global Partners operacijų direktorato direktorė ir jum irgi skiriu nedaugiau kaip aštuonias minutės. To... Ačiū, man visuomet malonu atvykti į EP, padiskutuoti su jumis. Esu Marija Šo Baragan, esu direktorė, kuri atsakinga už Afrikos Karibų regioną, AKR, taip pat už Latino Ameriką. Ir EIB vardu ten koordinuoja mūsų veiksmus. Kaip žinote, kad 90 procentų savo investicijų EIB skiria S vidui, 10 procentų kitoms valstybėms. Tai yra 8 milijardai per metus. Kitaip sakant, kas met mes e, tokiu būdu mobilizuojame iš viso 25 e, milijardus eurų, 1 milijardas mūsų mobilizuotų lėšų yra skiriamas Lotynų Amerikai. Ir bendra mūsų investicijų suma su šio 1 milijardo pagalba yra 3-4 milijardai. Tikslas investicijų stiprinti ryšius tarp ES ir Lotynų Amerikos keturi pagrindiniai mūsų veiklos pagrindai - tvarios plėtros tikslai, dėl ko įsipareigojo visos ES valstybės narės, toliau veiksmai dėl klimato kaitos, Taip pat čia apima švelninimo elementą ir prisitaikymo elementą. Trečiasis pagrindas - europiniai prioritetai. Čia priklauso viskas nuo konkretaus regiono. Vienur yra migracija, o kitur, kaip Latino Amerikoje, stiprinimas ryšių ir pagalbą Lotynų Amerikos valstybėms ir čia bendraudama su Lotynų Amerikos valstybių ministrais matau, kaip yra domimasi es yra įtaka iš JAV, didėja pastaruoju metu Kinijos įtaka, tačiau jie mato, kad yra bendrų vertybių tarp Latino Amerikos ir ES ir nori tas vertybės stiprinti. Ketvirtas pagrindas - Europos ekonominė diplomatija tai yra mūsų Europos įmonių veikiančių tarptautiniu mastu interesų apsauga, tuo pat metu ir mūsų interesų sklaida, demokratija, žmogus teisės, stabilumo stiprinamas. Mūsų veiksmai išsiskiria trimis e, elementais. Pirmiausia, aplinkos ir socialinis aspektas mums yra labai svarbus ir tame socialinėme aspekte yra svarbi lyčių lygybė, aš apie tai galėčiau kalbėti labai daug ir ilgai. Antroji mūsų veiklos sritis yra viešieji pirkimai. Mes taikome sąjungos viešųjų pirkimų teisės principus kiekviename projekte, kurį finansuoja EIB. Kitaip sakant, Europos įmonės visada turi galimybę juose dalyvauti, tai yra tarptautiniai konkurencingi viešieji projektai ir mes išrenkame mm, pačius geriausius, nepriklauso nuo, nepriklausomai nuo nacionalinio teisė, mes remiamės sąjungos reikalavimus ir po to yra tas crowding in e, principas, mes norime pritraukti daugiau, kitaip sakant, neapsiribuojame tik savo finansais, norime pritraukti daugiau lėšų. Ką mes e, konkrečiai darome regione ir kas e, atitinka mūsų laisvos priekybos principus Lotynų Amerikoje. Pradėsiu nuo Kolumbijos, turime Ardienų sutartį, ten yra du elementai, tai yra pagalba taikos procesui, tai čia mums ypač padėjo išorės veiksmų tarnyba, mes funkcioname kaip ES bankas, mes dirbame su Kolumbijos partneriais ir teikiame pagalbą MVI dirbantiems nuo konflikto nukentėjusio regionuose, visą tai, kas čia per regionai įvardina Kolumbijos vyriausybė, mes esame padarę įsipareigojimų iki 400 milijonų, mes dirbame statydami Bogotos metro, vienas didžiausių e, projektų Latino Amerikoje. Čia dalyvauja ir Europos įmonės, ir kiekviena įmonė turi vienodą prieigą. Čia nėra nei europinis prioritetas, nei kažkas jau tik išskirtinai europietiško, yra visiems atvirai prieinamas konkursas. Peru ypatingas pavyzdys, praėjusiais metais paskolinama 150 milijonų atsinaujinančios energetikos projektams, vykdo uh, europinis e, įrangos ir e, žinių teikėjas. Čia yra labai akivaizdus atitikimas mūsų prioritetams - atsinaujinti energetiką, o Europos įmonės turi sukaupusios labai daug e, gebėjimų šioje srityje - Meksika. Mes atidarėme nemažai kredito linijų dėl klimato veiksmų. Mūsų pastangos yra e, mažinti anglės dvideginio emisijas patenkančias į atmosferą. Mes palaikome ir ES įmonės, kurios vykdo atsinaujinančios energetikos projektus Meksikoje. Ir kadangi nesenai buvo pasirašytas laisvos priekybos sustarimas, bus atidaryta kredito linija skirta MVI veiklai tarptautiniu mastu. Tai yra ak aktualu ir įdomu abiems pusėms. MVI iš Europos norėtų dirbti Meksikoje ir atvirkščiai. Mes finansuojame tokius veiksmus ir per savo finansavimą įgyvendiname laisvos prekybos susitarimą. Dirbame Meksikoje su vietos bankais, yra e- emisijos obligacijų, kurios yra susijėtos su tvarios plėtros tikslais. Kitaip sakant, įtraukiame finansų rinkas ir padedame vykdyti projektus atitinkančius SDG. Mano skirtas laikas baigėsi, pereinu prie Merkosur. Čia mes vadovaujamės išorės veiksmų tarnybos mm, rekomendacijomis, statome dujotiekius, naftotiekius, Argentinoje yra didelis projektas ir dar vienas E, svarbus projektas. Vienoje iš provincijų mes vykdome atliekų valdymo didžiulį projektą. Vėlgi atspindi įvairiausią S pagėdavimą naudą. Argentinoje dirbame su metro projektais ir kitose sritise. Brazilyje finansuojame atsinaujinančios energetikos projektus, daugiausia viską, kas, tai, kas susijęs su klimato veiksmais Taip pat e, plėtosime San Paulo e, metro, tai atvers naujų galimybių Europos įmonėms. Dar noriu pabrėžti, kad EIB griežtai pagal esigaliojimus dirba, vos prieš porą e, mėnesių EP suteikė galimybę EIB daryti daugiau, buvo atlikta laikotarpio vidurio peržiūra ir būtent mes turime aiškius išorinius veiksmų įgaliojimus, EIB gali dirbti regione ir visada remti ES prioritetus ir palaikyti ES išsikeltus tikslus ir veiksmus. Dėkui. E Dėkui, išgirdome, ką EIB veikia Latino Amerikoje, įgyvendinama tikslus. Kitas įgyvendinimo klausimas tai yra TSD skyrius darbo sąlygų gerinimas ir ypač darbo sutarčių formalieji aspektai. Kolumbijai tai buvo labai aktuali tema, išaukė didelės diskusijas. Suteiksiu žodį Horacijo gydo, kuris yra e, sektorių standartų taikymų skyriaus greičiausia vadovas. Ilo, prašom. Iš TDO. Dėkoju, dėkoju, kad pakvietėte mane į šį susitikimą ir kad, kad aš pakalbėčiau apie priežiūros dalykus iš TDO pusės, bendrus darbo standartus, taip pat konvencijas, 69 metų konvenciją penkiose šalise. Uh, Kodėl tos penkios šalis - Kolumbija, Peru, Gvatemala, e, Honduras ir kitos? Kadangi jos nuolat bendradarbiauja su priežios institucijomis e, ir, aišku, reikia imtis priemonių tose šalise, ypač kalbant apie tarptautinių darbo standartų įgyvendinimą. Kalbant apie Kolumbiją, jau 20 metų priežios institucijos, patariamos institucijos kalba apie pilietinės teisės, darbo teisę, apie tai, kad, pavyzdžiui, profesinių sąjungų atstovai buvo nužudomi ir į tai yra atkreipiamas dėmesys. Pavyzdžiui, ir taip pat per pastaruosius dešimt metų sumažėjo, aišku, tokių e, žučių ir yra kalbama apie taikos susitarimus. Uh, Taip pat, aišku, buvo ir te, tam tikrų teisminių klausimų, tai yra teisė į streiką. Ir apie tai yra kalbama ir labai svarbu yra stiprinti socialinį dialogą tam, kad galima būtų uh, užkirsti kelią kolektyviniams konfliktams ir tą turi žinoti ir priežiūros institucijos. Taip pat kalbant apie šį bendradarbiavimą su priežiūros institucija ir TDO, buvo imtasis priemonių dėl darbo inspekcijų kai kurios vaidmo buvo priskirtas darbo inspekcijoms. Ir e, taip pat buvo kalbama apie tai, kad reikėtų dirbti e, ties mobiliais biurais. Taip pat informacijos rinkimas buvo patikėtas naujai institucijai. Kalbant apie Peru, tai yra tikrai labai įdomi šalis. E, susirinkimo kolektyvinių dėrybų laisvė ir teisė E, irgi yra užtikrinama ir siekiama apsaugoti ir užtikrinti tas teises. Bet norėčiau tiesiog pabrėžti e, priverstinio darbo e, klausimą. Jau komitetas paprašė imtis priemonių papildyti nacionalinės teisės nuostatas, uh, E, ir kriminalizuoti priverstinį darbą. Ir tai buvo padaryta 17 metais. Tuo metu buvo pakeistas e, baudžiamasis kodeksas. Kalbant apie Gvatemalą, dar viena šalis, e, apie kurią diskutuojame, reikėtų priminti, kad dvyliktaisiais metais pagal 26 straipsnį TDO konvencijos uh, kalbant apie tai, kad e, buvo negerbiama susirinkimų laisvė pagal šią konvenciją. Ir tai yra viena iš svarbiausių procedūrų e, ir tai vienas iš didžiausių pažeidimų TDO konvencijos. Tai aišku, jeigu E, sustarančios šalis galvoja, kad yra pažeidimas, jos gali imtis veiksmų. Ir buvo imtasi tų veiksmų ir praeitą lapkritį buvo pasirašyta trišalė sutartis, kad galima būtų pasirašyti tokį gairių planą. Ir vyriausybė ėmėsi iš tiesų įvairių um, veiksmų. Ir konfliktų sprendimo komitetas uh, E, Kolumbijoje, taip pat ir įsteigtas Gvatemaloje. Ne, aišku, neveikia taip gerai kaip Kolumbijoje, bet lapkričio mėnesį buvo nuspręsta trišalių pagrindų sudaryti naują trišalį komitetą spręsti e, darbo santykiams ir, ir užtikrinti asociacijų laisvę. Taigi tą komitetą sudarė darbo inspektoriai, ekspertai, reikia aišku galvoti ir apie TDO standartus. Ten nacionalinė teisė buvo iškelta kaip klausimas ir vėliau buvo primtas naujas įstatymas, už, pagal kurį inspektoriai galėjo um, skirti baudas. Anksčiau to negalima buvo padaryti. Salvadorė, pavyzdžiui, yra problemų, kalbant apie veiksmingo socialinio dialogo nebuvimą ir tam tikros institucijos nuolatos pamini, kad reikia pagyvinti ir, taip sakant, išjudinti tą tarybą, kadangi kitaip asociacijų laisvė nebus užtikrinama Ir kalbant apie Hondūrą, pavyzdžiui, tai yra viena iš šalių, kuri nulatos yra minima priežiūros institucijų. Šiais metais e, tarptautinių e, standartų komitetas iškėlė Hondūro klausimą ir 87-osios konvencijos įgyvendinimą. Ten buvo, pagal ją buvo pažeidžiamos šalis, e, pažeidžiami tam tikri standartai. Taip pat profesinių sąjungų e, teisė, taip pat buvo įgyvendinamas 169 metų konvencija dėl vietinių žmonių. E, ir taip pat buvo kalbama apie tai, kad reikėtų naujo teisės akto dėl konsultavimosi procedūros. Taip pat naujas įstatymas buvo inicijuotas po konferencijos. Aišku, egzistuoja daug problemų, iššūkių, ypač šiame regione, ypač e, Centrinėje Amerikoje, Kolumbijoje, Peru, te, visos jos, aišku, susiduria su smurtu, bet aišku, situacija gerėja, pavyzdžiui, Kolumbijoje, bet Gvatemaloje, Salvadorė ir Hondūre. E, toks smurtas prieš profesinių sąjungų atstovus e, užkertojams kelią rinktis, diskutuoti ir taip pat imtis e, to kolektyvinių dėrybų iniciatyvos. Na, aišku, kalbant dėl, apie priverstinį darbą, visose šalise reikia gerinti darbo inspekcijų darbą, taip pat stiprinti socialinį dialogą. Ir labai svarbu yra galvoti išsamei ir kaip galima būtų įgyvendinti tapnius darbo standartus. E, pagal šios sustarimus. Labai svarbu yra pabrėžti šiame kontekste, e, kokiu veiksmu buvo imtasi. Jų ėmėsi e, mūsų biuras, E, paremus e, generaliniam prekybos direktoratui, kitoms institucijoms. Ir mes galėjome dirbti su šių šalių atstovais per projektus, iniciatyvos, ypač socialinio dialogo prasme. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju. Tai matome, kad pažangos buvo padaryta, bet dar daug ką reikia nuveikti. Nu, kalbant apie uh, pilietinės visuomenės įtraukimą, ji turi uh, vaidinti labai svarbu vaidmenį. Dėl to mes esame uh, uh, vietos patarėjų arba konsultacinės grupės inicijavę, kurie turėtų iš tiesų aiškinti ir šviesti visuomenę apie įvairių uh, e, priekybos sustarčių uh, situaciją. Na, kalbant apie tos 15 pagrindinių punktų iš komisijos reikės ateityje galvoti apie viso susitarimo įgyvendinimą. ES DAC pirmininkas e, yra Giuseppe Juliana, Juliano, tai yra ir Peru, ir, Kolu, ir už Kolumbiją jis yra atsakingas. Dabar sutiksim žodį jam. Ačiū pirmininkė. Dar. Bet dabar norėčiau pakalbėti savo gimtają kalbą, labai gražią kalbą, italų. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ypač dėkoju dėl to, kad turiu čia galimybę pakalbėti apie pilietinės visuomenės įtraukimą. Kalbame apie patariamasias grupės, konsultinės grupės, kurios stebi e, susitarimų įgyvendinimą, ypač su Peru, Kolumbija ir e, Ekvadoru norėčiau trumpai pakomentuoti situaciją. Kai kalbu apie pilietinės visuomenės organizacijas, kalbu apie verslo lyderius, darbuotojus, kitas pilietinės visuomenės organizacijas, aplinkosaugos e, atstovus ir tiek ES lygių, tiek susit... tose šalise, kur sustarimas yra sudaromas, e, aišku, egzistuoja daug e, netitikimų ir e, nesutarimo taškų. Ir e, Europos parlamento e, narys paminėjo tą veiksmų planą ir programą, kur kalbama buvo apie tam tikras sąlygas tam, kad tokie susitarimai būtų pasirašomi. Aišku, reikia galvoti ir apie tai, kad šalis negali um, pasislėpti ir būti nebaudžiamos, jeigu taip pat pažeidžia žmogaus teisės ir pilietinės visuomenės irgi turi būti įtraukiamos. Aišku, pilietinės visuomenės, e, kurios mums iškelia problemas, jos suprato, kad bendradarbiaudamos su tokiamis patariamosiomis grupėmis jos gali mums daug ką pasakyti ir jos yra nepriklausomos tos grupės. Uh, Taigi, e, Kolumbijoje esame nustatę nemažai problemų, Ekvadore taip pat jų, manau, bus. Valdžios institucijos bando tokius komitetus kontroliuoti, e, padaryti juos pavaldžius ministrams. Tokiu atveju tokios grupės nebetampa nepriklausomomis, e, bet mes visą laiką sakome, kad to neturėtų būti. Mes nemažai esame nuveikę Kolumbijoje, yra patariamoji grupė, kur yra sudaryta Kolumbijoje per susitarimą su vyriausybė, tam, kad mes galėtume dirbti kaip partneriai. E, šis sustarimas e, tarp ES, Kolumbijos, Peru ir Ekvadoro iš tiesų nevyksta labai daug konsultuojantis su visuomenė, kadangi konsultacinė dalis susitarime kalba apie bendrasias konsultacijas, o ne viešasias. Jų tokių numatyta nėra. Mes apie tai jau esame kalbėję ir iškėlę šį klausimą per ekonomikos ir socialinį komitetą, esame pasirašę peticiją, bet per starosius keletą metų taip pat mes, mums pavyko pasiekti ir teigiamų rezultatų. Esame su, uh, E, nuolat rengiame bendrus komiteto posėdžius. Mes kalbame apie tai, kad e, reikia traukti ne tik pilietinę visuomenę, bet užtikrinti, kad ir tie komitetai dirbtų tinkamai. Tai turėtų būti ne vienkartiniai susitikimai, bet E, nuolatiniai ir tik verslo lyderiai iš ES ir Kolumbijos, taip pat profesinių sąjungų atstovai susitikę kartu, užmesgę bendrus kontaktus, gali nustatyti riziką, kuri kyla tam tikrose sektoriuose ir kas, pavyzdžiui, tose priekybos sustarimuose yra negerai. Būtent e, pilietinės visuomenės organizacijos e, irgi tą gali padaryti. Dar vienas dalykas tai yra e, tam tikri euros priemonės, kurios galbūt padėtų iškelti problemas. Bet mes taip pat ėmėmės nemažai priemonių, e, kad ir pilietinės visuomenės čia ir kitose šalise saveikautų kartu ir galėtų šiek tiek galbūt patarti ir pataisyti tas darbo sąlygas, kurios egzistuoja tam tikrose šalise ir kurių praktika nėra gera. Mes informavome ir komisijos narę Malstrom apie tai ir ji e, uždavė keletą klausimų Peru vyriausybei, kuri turėjo pasiaiškinti dėl tam tikrų darbo sąlygų pažeidimo. Aš pasakyčiau, kad turim pažiūrėti, ką pasakys Perų vyriausybė. Laukiam jos atsakymo ir per pilietinės visuomenės veiksmus šiuo atveju. Matysim, kad bus poveikis šių sustarimų ratifikavimui. Tai, ką pilietinė visuomenė daro, yra svarbu. Pradedame nuo Ekvadoro, dirbame kartu su m, mm, tų valstybių piliečiais ir su ES. Ir pastangos iš tiesų yra bendros. Norėčiau bendro pobūdžio komentarą pateikti. Kalbant apie laisvą priekybą, ekonominį suverenitetą ir panašius dalykus Lotynų Amerika yra iš tiesų tas kontinentas, su kuriuo galime e, siekti alijanso, bendradarbiavimo, pilietinės visuomenės organizacijos Latino Amerikos šalise jau, šimtus, jau šimtą metų kaip naujai mato Europą ir mm, mokosi iš ES pilietinės visuomenės, ekosiur e, pilietinės visuomenės forumas, Merkosur pilietinės visuomenės e, forumas mm, iš tiesų yra labai svarbi platforma Ispanų kalba yra viena iš oficialių ES kalbų, taigi mes visą tą procesą galime stebėti ir sustarimas su Čilė, su Merkosur šalimis, asociac... tai yra asociacijos sustarimai. Jie yra prekybos sustarimai, bet ne tik. Čia kalbame apie vertybinius dalykus. Ir manau, kad Latinų Amerikos šalis kartu su ES mm, kurs naują pasaulio prekybos struktūrą. Dėkui, dabar galimybės pateikti klausimus. Pirmiausia, e, mūsų pranešėjas gali klausti. E, ponas Santiago Fizas. Dėkui, pirmininkė. Noriu padėkoti mūsų prelegentam už įdomius komentarus. Vakar kalbėjome apie sustarimą su Andų šalimis, kalbėjome apie mm, bananų sektoriaus situaciją, bananų auginimas praktiškai kartais yra panašus į vergystę. Žmonės, kurie dirba šiame sektoriuje, labai mažai uždirba ir dirba labai blogomis darbo sąlygomis. Tai čia kalbame apie darbo teisės pažeidimus ir socialinį dempingą. Ir tai tikrai mm, nepalyginama su tuo, kokiom sąlygom ūkininkai dirba Europoje. Ekvadoro plantacijų darbininkai dirba labai blogiomi, blogomis sąlygomis. Ir čia kalbame apie, apie dempingą. Ir tas dempingas taip pat neigiamai veikia ir ūkininkus ES. Ir kalbame apie žmogaus teisų pažeidimus. Taigi norėjau mūsų prelegentam apie tai papasakoti, ypač turiu galvoje mm, tai, ką kalbėjo ponas Gvido apie mm, darbininkų teisės tose šalise. Pone Baragan kalbėjo apie tai, mm, kaip finansuojama metro ir kitų svarbių objektų statybą, bet turime neužmiršti ir smulkaus ir vidutinio verslo ir mikro įmonių ir įtraukti jas į, tokios, į tokius projektus. Mm, laisvosios priekybos susitarimas – norėčiau paklausti, kaip e, smulkios ir vidutinės įmonės įtraukiamos į šį procesą. Dėkui pirmininkė, aš irgi norėčiau padėkoti visiems kalbėtojam. Jie labai aiškiai išsakė savo pozicijas. Turėčiau komentarą ir klausimą. Ponui Matijas Jorgensenui sakėte, kad lapkritį buvo pateikta ataskaita apie tai, kaip aštu, bus pateikta ataskaita, kaip 18 metais yra įgyvendinami priekybos sustarimai su Latino Amerikos šalimis. Ar uh, buvo pasiekti tie tikslai, kurie buvo nusimatyti ir ar tie susitarimai iš tiesų yra veiksmingai įgyvendinami. Uh, Norėčiau mm, konkrečiau paklausti apie tų sustarimų tikslus, kaip įvairius jų skyriai gyvendinami, turiu galvoje, pavyzdžiui, tvaraus vystimosi, ar numatoma atitinkama mm, politika, kad tie skyriai būtų įgyvendinti. Ponios Šobaragan norėčiau paklausti štai ko. Europos investicijų bankas gali E, suvaidinti labai svarbu vaidmenį, mm. užtikrinant investicijas, investicijų finansavimą. Buvo e, kalbama apie e, biuro atidarimą Kolumbijoje, kad visą tą procesą paskatintume. Ir noriu paklausti, ar iš tiesų buvo ta atstovybė atidaryta Dabar pono Gvido norėčiau paklausti. Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų įgyvendinimas. Tų konvencijų, kurios susiję su darbuotojų apsauga. Kalbėtoja nusisukusi nuo mikrofono, todėl labai sunku girdėti, ką jinai sako norėčiau paklausti apie tas e, kolektyvinės sutartis pagal Tartautinės darbo organizacijos taisyklės. Norėčiau pono Juliano paklausti. Kaip vyko vizitas, vertinant, kaip įgyvendinami sustarimai su Kolumbija ir Peru. Žinome, kad situacija šiuose šalise yra skirtinga. Skir, skiriasi ir pilietinės visuomenės išsivystimo lygis. Ir tai, ką jūs sakėte, tam pritariu. naudojami sektorinio monitoringo mechanizmai, bet jie ne visuomet yra veiksmingi ir ne visuomet įmanoma tokią sistemą turėti. Ir Peru situacija yra rimtesnė, buvo išsiųstas laiškas. Nelabai ne žinau, kokia situacija Kolumbijoje, bet realybė ta, kad mes neturime tų priemonių, dėl kurių būtų sutarta kad jos bus įgyvendintos, kad tas stebėsenos monitoringo procesas vyktų ir, ir e, smulkus ir vidutinis verslas būtų įtraukiamas. Ačiū. Yra klausimas, prie kurio nuolat grįžtama, kolega apie tai, ką tik pasisakė. Na, sankcijos buvo tarsi ir suformuluotos tačiau sunku jas pritaikyti. Gal išsiaiškinkime, kodėl, ką čia galima padobulinti. Jeigu nėra sankcijų už pažeidimus, tai kaip mes galime kitaip reikalauti laikytis e, taisyklių, negalima nieko dar nedaryti pažeidimo akivaizdoje arba bandyti ieškoti dialogo. Tai nepakanka. Yra daugybė pavyzdžių tą įrodančių dėl tarptautinės darbo organizacijos e, veiklos. Girdėjome, kaip prelegentas e, ponas Gido čia mums kalbėjo apie sunkumus. Jeigu mes kaip prielaidą dėryboms įvartiname aštuonias TDO pagrindinės nuostatas, jeigu tai yra pagrindinė prielaida e, dėrėtis, tai manau tai susilauks dėmesio tada partneris tikrai bus pasiryžęs ratifikuoti tas aštuonias normas, kurios šiaip yra tik minimalus standartus. Jeigu mums nepavyktų to padaryti iki dėrybių pabaigos, bus tik sunkiau ateityje tam iliustruoti taip pat yra pavyzdžių dėl pilietinės visuomenės. Patys įvairiausi atstovai įvairių organizacijų kalbėjo apie sun teisingumu, su skaidrumu, nėra informuojami tinkamai, sunku rasti kontaktą su vyriausybės atstovais, trukdo tai dirbti, nėra kviečiami pilietinės visuomenės atstovai, sakyčiau, čia tikrai reikia stiprinti bendradarbiavimą. Gal, kaip čia pasakius, nesusilaukė pakankamo dėmesio ar palankumo uh, pilietinė visuomenė. Į ją nežiūrime rimtai, nors tai tikrai svarbus partneriai. Taigi mums tai tik paskata vystyti čia šioje srityje bendradarbiavimą, tai tikrai stipriai padeda. Gal būtų galima čia pagalvoti apie konkrečias ir būtinas priemonės, kurios leistų stipriau įtraukti pilietinę visuomenę ir atsižvelgti į jos nuomonę daug geriau. Ačiū, aš turiu keturis klausimus. Giuseppe, jūsų nuomonė, kokios yra darbo sąlygos jūsų partneriams DAX Latino Amerikoje? Ar jie turi pakankamai išteklių veikti, kokia yra jų finansinė situacija, ar jie gali padaryti e, tai, ko iš jų reikalauja augantys įsipareigojimai. Pone Gido, ar mano įspūdis teisingas? Latino Amerikos valstybėse egzistuoja didelis skirtumai tarp eksportuojančių įmonių ir vietos rinkoje dirbančių įmonių. Eksportuojančios bendrovės daug palankiau žiūri į TDO konvencijas, į inspekcijas – ir jos yra daugiau mažiau visus įsipareigojimus įvykdžiusios, tačiau su vietos rinkoje dirbančiomis įmonėmis problema daugiau. Tačiau tai aišku ne visiems vienoda problema. Pone Šo Baragan, aišku, konkuruojame su Kinija, nors Kinija ir neturi tiek gausybės priekybos susitarimų kaip mes. Noriu paklausti, koks į iš kur tas Kinijos pranašumas, dėl ko susidarė toks įspūdis. Aišku, ten interesai ir investicijos pakankamai skirtingais pagrindais atliekamos ir kaip mums reikia išgyventi šioje konkurencinėje kovoje, ponė Jorgensen. Įgyvendinamo metu etape es delegacijos vaidmo tikrai svarbus, čia akivaizdu. Ar yra delegacijoms parengtą gairių, kaip prisidėti prie įgyvendinimo proceso. Dar norėčiau pasiteirauti, kaip vertintumėte darbą ir bendradarbiavimą tarp prekybos GD ir išorės veiksmų tarnybos. Ar čia bendradarbiaujama, ar kiekviena žiūri daugiau savo interesų. Kaip jūs siūlytumėte sustiprinti uh, es delegacijų svarbą. Pradėsime atvirkšnė tvarka, nei buvo uh, pasisakyta pirmą kartą. Žodis Giuseppe, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsakysiu į narės užduotą klausimą ir jūsų man užduotą klausimą. Kokių problemų kyla pilietiniai visuomeniai? Gal daugiau kalbėsiu apie atskirus žmonės. Jie tikrai mo nemotivuoja, kai dirbu su Lotinu Amerika. Vienas istorikas yra pasakęs, kad Lotino Amerikos nėra, yra daug Amerikų. Taigi Latino Amerika nėra kažkokia, kažkoks vienodas regionas, yra skirtumai tarp valstybių, Ekvadoras, Bolivija, Kolumbija. Tuos skirtumus nulėmė istorinė patirtis. Pavyzdžiui, taikos susitarimas, kuriam, kurios siekimui vadovavo Santos Kolumbijoje, vakar buvo išrinktas naujasis Kolumbijos prezidentas, jis sako, kad nori peržiūrėti tą susitarimą. Kokia tai įtaka turės ekonomikai, aš nežinau, bet tas taikos susitarimas davė teigiamų impulsų. Bolivijoje yra kitokia, kitokia situacija. Dėl darbo su pilietinė visuomenė yra ginčių, yra prieštaravimų. Nėra taip, kad tos vyriausybės naud naudojasi savo vidinėmis struktūromis. Bolivijoje bandoma kurti nepriklausomas e, institucijas ir joms leisti dirbti yra Kolumbijoje. Kitų problemų gal čia reikėtų daugiau palikti erdvės komisijai, nes juk tai yra valstybės partneris. Kitas klausimas. Prekybos GD norėtų, turėtų pakankamai finansinių galimybių, 3 milijonus būtent skirtus pilietinės visuomenės įtraukimui. Kitaip sakant, norima palaikyti judumą tarptautinių susitarimų kontekste. Sveikintina tai, tačiau noriu pasakyti bičiuliams, parlamente, kad yra daroma labai daug. Ir būtų naudingiau, jeigu tas lėšas es valstybės narės skirtų savo pilietiniai visuomeniai, kuri įsitrauktų į sutarčių patikrinimo procesą. Tai atrodys daug kitaip negu tada, kai mes viską finansuojame. Aišku, šiai dienai komisija yra pasiryžusi užtikrinti finansavimą, tačiau tą finansavimą turi užtikrinti tos valstybės, su kuriomis prekiaujama. Jos turėtų įgalinti jų pilietinės visuomenės kontrolę dėl susitarimų įgyvendinimo. Taigi čia mes išvelgėme prieštaravimu. Apie tai kalbamės ir su komisija mūsų pagrindinė pokalbių pra partnerė, o jūs kaip parlamentas galite kelti politinės problem, problemas. Visą tai, ką sakė mano kaimynas Gido dėl ILO, tai yra temos, kurios yra sąjungos pagrindas. Tai yra šūkiai, kuriuos tiesiog reikia užsirašyti ir kelti kas kart, kai kalbamasi su Latino Amerikos valstybėmis. Ir čia jau, manau, yra parlamento narių darbas. Dėkui dabar, ponas Gido, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl pirmųjų dviejų klausimų problemas bananų sektorėje Anduose. Tai susiję su konvencijų ratifikavimu ir prastų jų įgyvendinimu. Atsakymas yra paprastas. Tam tikrų įmonių darbuotojai, ypač kalbant apie bananų sektorių, susiduria su sunkumais ir valstybės yra ratifikavusios konvenciją, jos turi kontrolės mechanizmą, gali įtraukti ir ILO, yra teisė kurti profsąjungas, čia iš mūsų bazinių dokumentų viskas įmama. Uh, Beje, dauguma profsąjungų tiek Anduose, tiek kitur Latino Amerikoje yra susipažinę su teisės aktais ir jais naudojasi. Tuo pat metu yra ir kliučių joms veikti, tas buvo konstatuota. Mes gauname gausybę skundų iš Latino Amerikos. Daugelis žmonių iš šių valstybių yra pateikę skundų skundų, tačiau sprendimams reikia konkretaus e, pagrindo. Skundo nagrinėjimas už, gali užtrukti net iki pusantrų metų. Per visą tą laikotarpį darbininkams reikia kažkaip išgyventi, reikia gauti algą. O Kolumbijoje buvo sukurti konfliktų sprendimo mechanizmai. Kolumbijoje egzistuoja sekoj ginčių sprendimo komisija ILO palaikant. E, ji buvo sukurta 12-17 metais 150 bylų buvo išnagrinėta, daugiau nei pusė išspręsta palankiai darbuotojai. Taigi čia mes turime dvi darbo kryptis. Reikia informuoti darbuotojus apie jų teisės, apie jų turimas galimybes Pirmiausia, čia reikėtų identifikuoti aktualius sektorius. Čia aš galvočiau apie Andų regioną pirmiausia, ten yra įvairiausių sektorių, gėlininkystė, ten dar vaikų darbas egzistuoja. Gerai, kad bent nusikalstamumas sumažėjo, taigi mums reikia palaikyti darbuotojus, tačiau nepalikti nuo šalyje darbdavių. Jeigu mes neturėsime stiprių savarankiškų darbuotojų, darbdavių organizacijų, tai konvencijų pasirašymas bus tušės dalykas, niekas ne, jų nacionalinių lygių neįgyvendins. Dar komentaras dėl Mercosur. Yra nevienodas požiūris į darbo santykius. Kartais skirtumai yra didžiuliai vienur darbuotojų atstovai yra stiprus, kitur silpni. Trečiose bandoma reformuoti darbo rinką, kitur reforma nepasiteisino. O dabar tęsiu angliškai. Buvo teirautasi dėl geriausio sprendimo. Prieš pasirašant prekybos susitarimą ILO visada rekomenduoja arba nerekomenduoja jo pasirašyti ir ką geriau daryti tokiame kontekste. Ar pirmiau užtikrinti visišką atitikti ILO priemonėms, ar pasirašyti ir tik tada įgyvendinti. Apie ką čia reikėtų pagalvoti ir ką priežiūros institucijų sekretorija, tas, kuriam atstovauju, konstatuoja, Čia reikia vyriausybės tvirtos politinės valios, kuri parodytų, yra pasirengta imtis priemonių. Tas matyta Katare, Bahreinė, Kolumbijoje, Gvatemaloje, kokių konkrečių veiksmų vyriausybės yra pasirengusios imtis įgyvendindamas tarptautinius darbo standartus. Apie tai buvo kalbėta ir apie parengiami gairių planai, kuriuos būtina papunkčiui įgyvendinti. Paskutinis dalykas - eksportuojančios įmonės ir tik vidaus rinkoje dirbančios įmonės. Kokia yra realybė, ką žino ILO ir jos e, tarnybos, ar didelė įmonė, ar maža, viduje dirbanti, ar tarptautinė nenori būti paminėta ILO priežiūros institucijų dokumentuose. Jeigu jūsų veiklą vertina priežiūros tarnyba, šis faktas yra pakankamai didelis saugiklis, aišku, stipresnis tarptautiniai įmoniai negu vidiniai kartais daug paprasčiau uh, laikytis konvencijos eksportuojančioms įmonėms, nes jos turi tam išteklius, tačiau ne viena įmonė nenori būti įvardinta kaip nesilaikanti tarptautinių darbo standartų. Tas aiškiai iš priežiūros institucijų atliekamo darbo. Ačiū dabar, Šo Baragan, prašom. Ačiū Dėkui už klausimus. Į pirmuosius du atsakysiu ispaniškai. MVI. Aišku, būtina jas remti. MVI kuria darbo vietas. Daugiausia jų sukuria ne tik ES, bet ir Lotynų Amerikoje, bendraujant su e, prekybos ir amatų rūmais, su MVI atstovais sakoma, kad sunkiausia gauti lėšų tolesniam augimui. Čia MVI susiduria su didžiausiamis problemomis. Joms e, labiausia padėdami, padėtumėm, atvertume kelius prie finansavimo, taip pat ilgalaikio finansavimo, ilgiau trunkančio negu šiandien. Taip pat turime suvokti, kad yra skaitmeninė revoliucija šiandien, e, Taip pat vystomas daiktų internetas, elektroninė priekyba. Visa tai keičia situaciją ir keičia gali, MVV galimybės gauti naudą iš susitarimų. Kitas elementas be abejo finansuojami ir stambieji projektai, tačiau dažnokai kai būna ir taip, kad pavyzdžiui tam tikras atsarginės dalis mažesnės įmonės teikia didelėms, taigi yra tas e, išplitimo efektas, beje, globalizacija taip pat čia vaidina tam tikrą reikšmę dėl mūsų biuro Kolumbijoje. Klausimas dar neišspręstas, jis kaip ir pradėjo darbą, tačiau oficialiai netidarytas. Čia atsakingas asmuo, pirmininkas, keliaus į e, Bogotą biuro atidaryti, tačiau vyko rinkimai, buvo viskas atidėta, klausimas atviras, tačiau tikimės, kad mes iki metų pabaigos atidarysime savo biurą Kolumbijoje. Taip pat turime ir sąjungos delegacija. Jie mus palaiko, palaiko išorės veiksmų tarnybą ir Kolumbijos vyriausybę. Tokia yra esama situacija. Tiesiog trūksta e, tos oficialios atidarimo ceremonijos. Kinija. Trys dalykai. Kodėlgi Kinija, Kinijos įmonės, Kinijos investuotojas įgauna pranašumą. Pirma, jie turi ilgalaikę strategiją, ko neturės. Mes, pavyzdžiui, galvojame kadencijomis, labai dažnai finansuojame finansuojami projektai trunkantis 25 metus. Europiečiams sunku tą suvokti, sunku suprasti, kad kai kurie pokyčiai, transformacijos reikalauja finansavimo, kurį turės užtikrinti tiek ši, tiek ateinanti kartą, nes naudą pajus ir jis. Taigi trukmė ir ilgalaikis požiūris. Čia jau e, kinai tikrai daug geriau nei mes atrodo. Uh, Toliau Kinija laikosi daug labiau centralizuoto požiūrio. Jie yra koncentruoti, jie siekia vieno tikslo ir tam pajungia visus elementus. Europiečiai yra e, daug labiau išsiblaškę, jeigu galima tai pasakyti. Ir dar vienas elementas - skirtingos taisyklės. Skaidrumas. Čia, aišku, reikia laikytis politinio korektiškumo, tačiau taisyklės dėl skaidrumo tikrai nevienodos. Ir taip pat nėra suvokiama, kokia yra nauda iš e, laisvų viešųjų pirkimų, kurie e, čia gali dalyvauti visos įmonės. Kinai atvyksta ir siūlo pasirūpinti visko, nuo darbuotojų iki statybų. Ir tada aš, aišku, galiu paklausti, ar tikrai gaunate naudą už e, tos pinigus, jie vis tiek juk siekia savo naudos. Mes matome, kaip Kinija finansuoja uostų e, plėtrą ne vienoje valstybėje, pačios e, valstybės to pasirūpinti negalėtų. Kinija tą suvokia, sukuria savo bazės, taip sakant, įvairiausiose pasaulio vietose. Taigi Kinijos požiūris yra ilgalaikis, kitaip žiūrima į pasiekmes, jie dirba ilgalaikiu pagrindu, mes labiau trumpesniu, mes regime tam tikrus pokyčius Afrikoje. Pavyzdžiui, kartais suvokiama, jog darbas su tam tikrais partneriais nėra naudingas, pavyzdžiui, ateities kartoms. Tačiau Kinija dirba sėkmingai ir daug labiau organizuotai. Point, uh, sure. uh... Turbūt sugrįžtume dar prie šio darbo atvarkės punkto. Pone Jurgensen, na, pabandysiu atsakyti tos taip į klausimus, kaip jie buvo um, užduoti. Ar iš tikrųjų yra sukurtos sąlygos e, priversiniam darbui bananų sektoriuje Ekvadorė? Taip. E, tai yra iš tikrųjų labai rimtas kaltinimas ir reikia juos labai rimtai vertinti. Bet turiu pripažinti, kad jie nėra tinkamai vertinami. Ir susitikimuose Praeitais metais, man atrodo, tas klausimas nebuvo taip keliamas. Bet man atrodo, aš pasiūliau, e, e, kad e, reikėtų galbūt pagalvoti apie galimybės pagal prekybos sustarimą iš tiesų apžvelgti šį klausimą. Kartu ir pilietinės visuomenės forume, kartu su Peru, Kolumbija, Padaru ir įsitraukti į dialogą su NVO E, kito sustikimo rėmose, kuris vyks lapkričio mėnesį. Antrasis klausimas iš ponios Pinjero. Kalbant apie FTA įgyvendinimo ataskaitą, tai yra antroji versija šios ataskaitos ir mes, kalbant apie Latino Ameriką, bandėme parengti išsamesnę ataskaitą apie susitarimo, apie patį susitarimą, pavyzdžiui, preferencijų panaudojimo santykis. E, pavyzdžiui, Centrinėje Amerikoje nėra tokio priemonių. Mes naudojamės standartiniais duomenimis, tai yra Eurostato duomenimis. Ir taip pat yra labai išsami gal atskaitomybė apie e, susitarimus, kur netgi tų nėra prievalės atsiskaityti. Bet Čilė ir Meksika irgi bus įtraukta į e, tą atskaitomybės sistemą ateityje. Ir taip pat mes norėjome, kad viskas vyktų kiek galima išsamiau, tai reiškia, kad mes įtrauksime apie, e, atskaitomybę apie e, tvarę plėtrą pagal taisyklės ir nuostatas gyveninant susitarimus. Atsakydamas į Vanda Heinz klausimą, dėl to, kad reikia geriau įgyvendinti prekybos ir tvarios plėtros susitarimus ir tą skyrių, mes suvokiame du dalykus. Mes suprantame, kad reikia daryti daugiau, dirbti geriau, skirti daugiau išteklių ir mes ketiname tą daryti ne tik kalbant apie tai, kad e, e, tiesiog reikia apžvelgti daugiau klausimų, bet norime užtikrinti, kad e, geriau būtų dirbama šiuose šalyse, būtų sukūriamos geresnės sąlygos pilietiniai bendruomeniai dalyvauti. Taip pat mes suprantame, kad jūs, kad kaip Europos parlamentas, norite daugiau dėti pastangų ir 15 plus planas šiuo metu buvo patvirtintas, e, jam buvo pritarta bendraja prasme ir dabar pažiūrėsime, kaip e, mums pavyks jį gyvendinti, kalbant apie Latino Ameriką. Pirmasis posėdis, e, tiksliau antrasis jau vyks greitai, nes praeitas buvo praeitą savaitę, mums reikia sutarti dėl veiksmų plano. Ir dabar matome, kaip e, galėtume užtikrinti, kad veik, tų veiksmų būtų imtasi Ekvadore, kitose šalise. Ir pilietinės visuomenės, e, kitos organizacijos Peru galbūt imsis veiksmų, kadangi Peru nesilaiko įsipareigojimų. Tai yra puikus pavyzdys, kaip E, tai suteikia galimybių pilietiniai visuomeniai dirbti daugiau ir daug labiau įsitraukti. Ir galiausiai, ar yra kažkokios tai gairės, kaip ES delegacijos veikia. Tai taip, tos gairės yra, kadangi e, de delegacijos veikia Europos komisijos gairių rėmose. Atskirų gairių kaip ir nėra. Taigi, tai reiškia, kad E, prekybos sektorius Kolumbijoje veikia e, mūsų sprendimų pagrindu. Ar dirbame kartu su su ES, e, kadangi mums tai yra labai aktualu, mes kalbame apie tvarę prekybą, apie galimybės mažoms vidutinėms įmonėms dirbti. Kartais, ar, aišku, tie dalykai yra atskirti, kalbant apie taikos procesus ir kitus procesus. Viena iš iniciatyvų Kolumbijoje yra prekybos sutartis dėl taikos proceso. Kaip prekybos sutartis, pavyzdžiui, galėtų padėti įsibėgėti ir taikos procesui. Reikėtų nepamiršti, kad delegacijos vadovas e, e, atstovauja ir Europos komisiją, ir šiaip visą Europos Sąjungą. Dėkoju. A... Tai mus mane įtikinote, pasaulis yra tobulas, jame mes ir gyvename. Ačiū. Dėkoju visiems pasisakiusiems. Diskusijos tikrai buvo labai e, intensyvios, daug kas buvo pasakyta, daug svarbių aspektų buvo iškelta. Buvo trumpas e, prašymas pasisakyti. Dėkoju, ponė pirmininkė, jeigu leisite, norėčiau pasisakyti. Esu Peru ambasadorius. Norėčiau iškelti porą punktų, kurie yra susijęs su tam tikrais komentarais, kurie buvo šiandien pateikti. Ir e, tai yra keletas klausimų, kurie yra mano šalyje. Čia kalbu apie e, vietos patariamasias grupės, apie kurios buvo kalbėta, kurioms jūs e, pirmininkė labai pritarėte. 291 e, laisvosios priekybos starties straipsnis su ES teigia, kad kiekviena šalis konsultuosis su skirtingomis grupėmis e, veikiančiomis tvarios plėtros aplinkosaugos srityje. Ir jeigu tokių nėra, tokiu atveju jos bus įsteigtos. Bet tai turi atitikti e, nacionalinės teisės standartus. Peru yra daug įvairių grupių, kurios, yra, kurios veikia šiose srityse. Yra nacionalinė grupė užimtumui, taip pat e, darbo saugai užtikrinant užtikrinti taip pat biologinės įvairovės komisiją. Ponas Juliano, kaip jau gerai paminėjo, kad valstybė kartais bando primesti uh, E, savo norą arba savo darbo metodiką toms grupėms. E, norėčiau pasakyti, kad prieš porą savaičių Peru valdžios institucijos, e, taip pat darbo ir socialinės apsaugos ministerija Peru paskelbė pasiūlymą nacionaliniai tarybai darbo, kurie ir bandė sukurti darbo grupę iš darbuotojų ir darbdavių. Ir ši grupė buvo sudaryta Ir bandėme sutelkti tiek darbuotojus, tiek darbdavius, tiek valstybės institucijas. Ir jeigu įvairios šalis dalyvaus FTA. Ir man atrodo, kad jos turi sutarti, kaip, kaip visiems reikėtų dirbti. Kaip jau ir buvo minėta, nemažai nevyriausybinių institucijų skundžiasi ir apie tai kalbėjo ir ES institucijos, ir Peru valdžia. Ir tai yra puikus įrodymas, kad profesinės sąjungos dar, darbuotojai gali išreikšti savo uh, nuomonę laisvai. Tai dėkui Jums už suteikę uh, už tai, kad suteikėt man žodį, bet mes dabar nekalbam apie Peru, sako pirmininkas e, kalbėjusiam, kadangi kitas darbo tvarkės punktas būtent bus skirtas Peru. E, ir aš kartu su jumis galėsiu aptarti tą punktą, taip pat ir su e, darbo apsaugos ministru. Aišku, požiūrių yra skirtingų, bet Dar kartą norėčiau padėkoti visiems pasisakiusiems ir jų vaisingas diskusijas. Esu įsitikinęs, kad sugrįšime prie šių diskusijų, kad galėtume atnaujinti sustarimus ir juos įgyvendinti. Ačiū. O dabar kitas darbo tvarkės punktas tai yra penkerių metų ES ir Kolumbijos bei Perų prekybos sustarimo įgyvendinimas. Ir ponas Fisas yra pranešėjas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Laisvos prekybos sutartis su Kolumbija ir Peru, kaip žinote, turėjo būti galiojantis penkeriems metams. Ir man atrodo, galbūt dabar laikas yra apžvelgti, kaip tas įgyvendinimas vyksta. Briuselyje birželio 26-12 metais buvo pasirašytas šis sustarimas ir buvo taikomas Peru, tada Kolumbijai, Europos parlamentas 12 e, rugsėjo mėnesį pritarė tam susitarimui ir 17 metais sausio mėnesį prie to susitarimo prisijungė Ekvadoras. Ir tai uh, rodo, kad toks susitarimas yra geopolitiškai labai svarbus ir tokių susitarimų įgyvendinimas šiam komitetui yra prioritetas, taip pat ir Europos parlamentui. Bet mums reikia stebėti ne tik dėrybų metu tokius susitarimus, bet taip pat ir jų gyvendinimo metu. Na ir kalbam apie tai, stebėsenos e, komitetas e, susitiko, pasikeitėme nuomonėmis su Europos komisija, su suinteresuotom pusėm, ypač bananų gamybos sektoriuje. Taip pat renkame informaciją e, iš pirmų lūpų vietoje ir INTA delegacija nuvyko šiais metais į Peru. Ir uh... Rezultatai šio sustikimo yra paskelbti. Visai nesiniai sekretariatas surengė susitikimą tam, kad galėtų tą informaciją paplatinti. Prieš savaitę ir aš dalyvau tame susitikime Ir dabar mes nagrinėjame ES, Kolumbijos ir Perų priekybos sustarimą. Pirmą kartą iškeliame šį klausimą ir todėl pateiksiu Jums savo tokią pradinę nuomonę dėl ataskaitos, kurią pristatysiu e, rugsėjo 27 komiteto posėdėje. Man atrodo, kad einame teisinga kryptimi gyventiname šį sustarimą, bet aišku, E, ne viskas dar yra nuveikta ir e, dvišalė priekyba nepadidėjo, bet susitarimas kompensuoja neigiamas e, tarptautinės tendencijas tarptautinės priekybos rytyje, padeda modernizuoti, taip pat diversifikuoti eksportą Kolumbijoje ir Peru. Investiciniai srautai yra teigiami, padeda abiems pusėms, yra naudingi abiems pusės, taip pat žemės ūkio eksportas iš ES ir padidėjo abiejose šalise, tiek Kolumbijoje, tiek Peru, taigi susitarimas buvo naudingas, suteikdamas prieigą prie e, rinkos. ES įmonėms ne tik dėl to, kad atsisakėme e, mokė, muito mokesčių, bet taip pat ir dvišalių e, muito kliūčių. Komisija gali galbūt pateikti detalesnę informaciją apie prekybos srautus, bet taip pat e, e, galima pagalvoti ir apie tai, kad e, kiek paveikia sustarimas mažas vidinės įmonės. Ataskaitoje yra teigiama, kad iš tiesų yra labai teigiamai paveiktos mažos vidutinės įmonės Kolumbijoje ir Peru. 2000 įmonių iš Peru E, eksportuoja produktus Europos Sąjungoje. Taip buvo jau 16 metais. Turizmo sektorius irgi um, gauna naudos. Nemažai įmonių eksportuoja į Europos Sąjungą produktus uh, į Kolumbiją ir Peru. Ne, įvairiose sektoriuose. Aišku, Yra tam tikrų kliučių prekybai ir ataskaitoje jos yra paminėtos. Reikia dirbti ties jomis, kad galėtume, taip sakant, jas nugalėti. Čia kalbu apie alkoholinius gėrimus, geografinės nuorodas. Tvari plėtra ir kontaktai su socialinė bendruomenė tikrai um, viskas eina gera linkme. Mums labai svarbu, kad būtų laikomasi tarptautinių susitarimų aplinkosaugus rytyje, taip pat, kad ir darbo sąlygos būtų užtikrintos. Mums atrodo, kad labai svarbu kad gerinti sąlygas šalyse partnerėse ir tuo pat metu užtikrinti, kad nuostatos dėl darbo teisės, socialinių dalykų būtų uh, užtikrinamos, kad taip pat būtų vengiama socialinio aplinkosauginio dempingo. Europos parlamentas uh, kažkada seniau buvo paprašęs Kolumbijos ir Peru pateikti faktus dėl tam tikrų klausimų. Prieš pritardamas tam sustarimui e, informacija buvo pateikta ir dėl to norėčiau pasakyti, kad tai yra vienintelės šalis, kur Europos parlamentas prieš pritardamas sustarimui paprašė pateikti veiksmų planą ir faktus, ypač žmogaus teisų ir tvarios plėtros rytyje. Aš manau, kad tiek Kolumbijoje, tiek Peru buvo padaryti labai teigiami žingsniai ir. Bet aišku, vis tiek reikia nemažai ką nuveikti, kovoti su korupcija, aplinkosaugos srityje, taip pat socialinėmis ir darbo sąlygomis, jų užtikrinimu, taip pat darbo rinkos e, e, neplanuoti patikrinimai turi vykti. pesado ambos países. Y está claro que si aplicamos los estándares europeos la situación no es ideal. Taigi, tokius klausimus reikia spręsti. Na, aišku, situacija kartais nėra ideali, bet reikia skatinti šalis partnerės ir toliau eiti teigiamą linkme. Dar viena svarbi dalis yra e, vietos e, patarimų grupių kūrimas, tam, kad e, tas sustarimas būtų įgyvendintas iš esmės. Norėčiau pasveikinti Kolumbiją, kad ji su, iš tiesų yra sudariusi tokią nepriklausomą valdžios, nuo valdžios patariamąją grupę. Ir buvo taip pat paskirta nemažai darbo inspektorių, kad e, būtų užtikrinta e, darbo sąlygų stebėsena. Visai neseniai girdėjome, kad ir Peru įmasi e, nemažai žingsnių. Turėjome pasveikinti Kolumbiją, kuri prisijungė prie BPO, gegužės 14 dieną ir EBPO taip pat sveikino Kolumbiją, kadangi jie atliko tikrai nemažai reformų tiek um, valdymo, tiek žem, žmogaus teisų srityje, taip pat uh, atitinka EBPO reikalavimus dėl uh, kovos su korupcija uh, taisyklėmis. Dėkoju, kad suteikėt galimybę man e, pasisakyti šią temą ir e, dirbsiu toliau su šešėliniais pranešėjais. Gracias. Socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Dėkui. Norėčiau pasisveikinti su Peru ambasadoriumi ir iš Kolumbijos ambasados atvykusiais atstovais labai įdomu buvo išgirsti, ką ponas Fisas sakė apie mm, ES ir Kolumbijos bei Perų priekybos susitarimų įgyvendinimą. Mes galbūt pateiksime ir pakeitimų, bet manau, kad mm, tas pranešimas eina tinkama linkme. Džiaugiamės, kad tie pasirašyti susitarimai su Kolumbija ir Perų duoda mm, naudos ir taip pat turime pagalvoti apie tai, ką dar mums reiktų padaryti visiems tikslam pasiekti. Ir čia norėčiau dar pasakyti tą, ką jau esu sakiusi, kad turėtume įtraukti tas priemonės, kurios jau yra numatytos sustarime su Meksika. Ir čia turiu galvoje pagalbą smulkiam ir vidutiniam verslui, taikant vieno langelio principo sistemą ir kitas priemonės, e, kurios mm, labai pasitarnautų smulkiam ir vidutiniam verslui. Ir Turiu galvoje ne tik ES įmonės, bet įmonės ir Kolumbijoje, ir Peru, kad tie sustarimai būtų kuo didesniam skaičiui įmonių naudingi. Taip pat labai svarbu, kad tas, ta įgyvendinimo ataskaita e, pateiktų informaciją apie tai, kaip labiau įtraukti pilietinę visuomenę į šios procesus. Ponas Juliano jau minėjo šį aspektą, kad turime stiprinti dialogą su pilietinė visuomenė, nes tai yra labai svarbu įgyvendinant šios sustarimus, nes jų tikslas yra pagerinti ir darbo sąlygas, ir žmonių gyvenimo sąlygas. Tai dėl to mm, pilietinės visuomenės organizacijos ir žmonės mm, turėtų turėti naudos iš tų sustarimų. Taigi aš labai lauksiu to pirmojo pranešimo varianto. Ponas Zardil, dėkui pirmininkė, labai malonu, kad galim jau pakalbėti apie pirmąjį pranešimą skirtą šių sustarimų įgyvendinimui. Aš nemažai laiko esu praleidęs su šią temą, dalyvavau Mm, buvau tada, kai tie sustarimai buvo sudaryti. Tai labai malonu, kad jau galime matyti, kaip jie įgyvendinti ir turime galimybę įvertinti pirmus praktinius tų sustarimų rezultatus. Kalbant apie Kolumbiją ir prekybos susitarimą, jei palyginsime situaciją su, pavyzdžiui, ES ir Pietų Korejos, laisvos priekybos susitarimu, tai galbūt rezultatai galėtų būti ir geresni. Nes mm, čia mm, priešingai ar šiek tiek kitaip negu susitarime su e, Šiaurės Koreja, matome, kad yra dėlsiama, nors potencialas yra didelis, nes Kolumbija yra mm, antra pagal gyventojų skaičių valstybė Latino Amerikoje, turtinga valstybė, turi jauną ir aktyvę visuomenę. Ir čia turime kalbėti apie Kolumbijos eksporto diversifikavimą, ne tik apie e, kasybos produktus, bet taip pat ir žemės ūkio produkciją galim kalbėti ir matome, kad ES verslas aktyviau dalyvauja turime mm, skleisti informaciją apie šį susitarimą, geriau informuoti Mm, tiek Kolumbijos, tiek ES mm, visuomenę ir ypač smulkų ir vidutinę verslą, nes jie dar nepasinaudojo šio susitarimo galimybėmis. Bet kalbant apie ES įmonės, jom kyla tam tikrų problemų, kurios nėra susijęs su tarifais. Bet, pavyzdžiui, per didelis alkoholio apmokestinimas, tam tikra uh, administracinė našta ir mūsų įmonėm netaip lengva dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Kalbant apie Perų, rezultatai irgi tokie nevienodi. Iš pat pradžių po to susitarimo, tik jam pradėjus veikti, prekyba netgi nusmuko, bet dabar prekyba išaugo, mm, Perų eksportai vis toliau Mm, įvairėja, vis daugiau eksportuojama e, gaminių turinčių pridėtinę vertę ir Peru čia šiuo atveju mm, išlošia, nes Peru eksportas ES viršyje mūsų importą į Peru. Bet vėlgi ne visi verslai, ne, ne, ne visa verslo visuomenė yra informuota apie tokį Mm, susitarimą, turime plačiau informaciją ir Europos Sąjungoje apie tai skleisti. Tai tokios galbūt mano įžanginės pastabos, labai laukiu pranešimo projekto ir iš tiesų esame pasirengę bendradarbiauti su pranešėjais, su kitais šešėliniais pranešėjais, rengiant tokį pozityvų pranešimą. Dėkui, toliau ponas Šolts. Dėkui, pirmininkė. Aš tik galėčiau pritarti kolegoms, kurie kalbėjo prieš mane, labai susidomėję, laukiame šio pranešimo e, projekto. Nes tie sustarimai jau pakankamai ilgai yra veikiantis ir mūsų komitete ne vieną kartą jau esame keitėsi nuomonėmis ne tik apie prekybos aspektus, susijusius su šiais sustarimais, bet ir apie politinius dalykus. Ir mes, kai mūsų komiteto delegacija vyko į Kolumbiją ir Peru, supratome, kad e, kai kalbame apie komercinį, priekybinį bendradarbiavimą, su ES ir taikos procesą, tai tas ryšys yra labai e, stiprus. Ir tas, ko gero, turėtų būti irgi pranešimo projekte įtraukta. Ir e, paminėta tai, kad tose valstybėse tie, kas gyvena sostinėje ir miestuose, ir tie, kas gyvena kaimo vietovėse, skirtingai mm, mato ir skirtingai supranta tą priekybos sustarimą. Nes tie, kam žemės reforma nebuvo naudinga, ieško naujų būdų, kaip galėtų kur, kur galėtų, mm, ko, kokią išeitį galėtų rasti. Mm. Tai mm, tokių susitarimų nauda socialiniai ir ekonominiai plėtrai yra nebejotina. Ir žmonės tikimės, kad supras, kad tai yra naudinga man, mano šeimai. O mm, ES yra sąžiningas priekybos partneris su Kolumbija ir Peru. Taip pat vakar monitoringo grupiai svarstėme apie mūsų misijos tenais rezultatus. Kalbėjom apie neformalų sektorių kuris lėtina mm, šių valstybių plėtrą ir ekonominį vystimąsi. Ir čia ambasados iš tiesų mm, turėtų mum nuolat teikti informaciją apie tai, kaip mm, tas problemas galima spręsti. Jūs minėjote, kad narystė e BPO Kolumbijai yra labai svarbus žingsnis į priekis, bet nežinom tiksliai, kokie žingsniai turėtų būti daromi. Taigi galbūt galėtume tuos dalykus irgi paminėti šiame pranešime. O savo frakcijos vardu iš tiesų noriu pasakyti, kad esame pasirengę Mm, kuo glaudžiausiai bendradarbiauti su pranešėjais ir su šešėliniais pranešėjais, tobulinant šį pranešimą. Ir mm, mm norėtume pabrėžti mm, tuos, tuos dalykus, kuriuos jau minėjau. Bet šiaip esu optimistas, išklausęs visos informacijos kad mm, viskas bus gerai atspindėta šiame pranešime, turiu galvoje sustarimo įgyvendinimą. Ir komitetas turėtų įsipareigoti, kad nuolat stebėtų, kaip vyksta tų sustarimų įgyvendinimas. Kad ne, ne tik kas penkeri metai, bet mes atkreiptume dėmesį į tuos susitarimus ir pasižiūrėtume, kaip vyksta jų gyvendimas, bet kad turėtume procedūras, e, kurios numatytų nuolatinį keitimas informaciją su priekybos generaliniu direktoratu ir komisija, kad nuolat stebėtume situaciją. Dėkui. Dėkoju. Labai tokios mandagios mūsų diskusijos. Norėčiau, kad visą laiką jos tokios komitete būtų, bet ne visat tas mums pavyksta, bet mes esam vienas iš tų tokių geresnių komitetų, ta prasme, ponas Jorgensenas. Dėkui. Keletas trumpių komentarų. Galėčiau pritarti Mm, ponui pranešėjai, ponui Fizui, kad stiklinė jau beveik pilna, tai yra daug yra padaryta, bet čia neturime mėgoti ant laurų. Yra dar ką nuveikti. Tai iš tiesų mm, bus judama į priekį, jei abi pusės E, investuos tiek pastangas, tiek e, dabar sakoma, kad galbūt tie sustarimai nepakankamai gerai veikia, cituojama, kiek išaugo prekyba, bet 90 5 procentais nuo 12 iki 17 metų išaugo ES eksportas į Kolumbiją, o į Peru 75 procentais per tą patį laikotarpį. O vien praėjusiais metais ES žemės ūkio produkcija. Daug produkcijos irgi buvo eksportuota. O žaliavos iš tų šalių, jų eksportas į ES mažėja Pavyzdžiui, Kolumbijos eksportas į ES išaugo 43, Peru 35 procentais ir tos šalis nebetiek yra priklausomos savo prekybos balanse nuo e, žaliavų eksporto. Taigi tie rezultatai iš tiesų yra geri. Mm, patekimas į rinką. Išsprendėme problemą su Kolumbija dėl dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose, tuo subfederaliniu lygiu. Dėl, dėl spirituotų, spiritinių gėrimų irgi išsprendėme problemas su Ekvadoru. Mm irgi dabar Ekvadoras atšaukė tą muitų paslaugų mokestį, kuris pernai buvo įvestas taip pat SPS. E, problemos su kai kuriais produktais irgi yra išspręstos, bet dar toliau reikia dirbti SPS srityje su visom trim šalim. Tiesioginis transportas RPR geografinių nuorodų e, klausimas visose šalise. Mm, toliau norime, kad Peru e, mm, panaikintų tą diskriminacinį mokestį, kuris yra palankus vietos alkoholiniams gėrimams. Taip pat yra ir sėkmės pavyzdžių su Kolumbija. Praėjusiais metais vyko sėkmingi sustikimai ir rengiamės mm, naujam sustikimui lapkritį. Ir žiūrėsime, kaip tie konsultaciniai mechanizmai veikia įvairiose šalyse. Ekvadorė tas tik prasideda, bet Kolumbijoje ir Peru jau turima tam tikra patirtis gilinsimės į esmę ir žiūrėsime, ar laikomasi tų esminių įsipareigojimų. Ir tai galutinis mano komentaras. Mes visi sėdime toj pačioj valti ir visi norime, kad tie sustarimai būtų sėkmingi. Ir jie bus sėkmingi tik tada, kai abi pusės sieks tos sėkmės. Dėkui. Ačiū. Dabar noriu kreiptis į ponę Adrianą Vargas. Ji atstovauja Kolumbijos ambasadą. Prašom, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasaulyje, kur auga konfront konfrontacija ir e, konfliktai. Tikrai puiku, kad pavyko galų gale mums užbaigti 50-metį trukusį pilietinį karą, tūkstančiai žuvusių, gausybė sužeistųjų, taigi daugybė nukentėjusiųjų. Taigi mums pavyko sutelkus jėgas baigti konfliktą ir tuo pat metu e, sukurti sąlygas, kurios leis siekti taikos, panaikiname konflikto prielaidas, mažiname priekybą nelegaliais produktais, taip pat kalbame apie aukų teisės, jų užtikrinimą, diskutuojame apie teritorinės priemonės, jau yra 17 didelių projektų suplanuota konfliktiniuose regionuose, jie sudaro kažkur 30 procentų Kolumbijos teritorijos. Taigi planai parengti, dabar laukia dar didesnis iššūkis juos įgyvendinti. Kaip pavyks tos planus ir programas įgyvendinti labiausia nukentėjusiose regionuose, kaip padėti jiems eiti į priekį. Jau penkeris, penkeri metai, kaip galioja priekybos susitarimas Tai sustiprino ryšius e, tarp demokratinės vertybės išpažinstančių valstybių, kovojančių už žmogaus teisės ir demokratiją, laisvą priekybą. Atėjo laikas, kad e, laisva priekyba pasitarnautų augimui, demokratijai, visuomeniai. Taigi mums reikia taiką paversti realybę. Kartu norime pagerinti gamybos galimybę gamybos galimybės regione ir čia pasinaudoti laisvosios priekybos galimybėmis. Laisvos priekybos susitarimas, kaip ir taikos susitarimas, yra galimybė tiesti tiltus. Aišku, viskas priklauso nuo įgyvendinimo. Prieš mane pasisakė kolegos įvardino pakankamai teigiamą situaciją analizę, tą padarė praėjusią savaitę ir komisija per savo pasisakymą PPO. Europos Sąjunga yra antroji pagal svarbą mūsų rinką. 17 metais pusę savo produkcijos eksportavome į JAV. Taip pat ES yra trečioji importuotoja po JAV ir Kinijos, 15 procentų mūsų importo atkeliauja iš e, ES, o 78 procentai pas mūsų žaugintų vaisių daržovių iškeliauja į ES. Smulkios įmonės naudojasi susitarimu 17 metais pusantro tūkstančių įmonių eksportavo į ES rinkas, buvo eksportuojami e, produktai e, perdirbti nenaudingos iškasenos. 500 tų įmonių yra mikro įmonės, nemaža dalis smulkiosios. 3 procentai ES parduodamų produktų buvo pagaminta smulkiuose eksportuojančiose įmonėse. Tačiau čia dar neišnaudojame viso potencialo, taikos susitarimas, tai papildoma galimybė stiprinti priekybą. Kalbant apie susitarimą techninius elementus, čia yra pažangos pakomitėčiuose, fitosanitarinės priemonės, sveikatos apsaugos priemonės, vyksta nuolatinis darbas tarp sveikatos apsaugos pareigūno, yra suderintos taisyklės su ES standartais ir ES galės e, dabar e, perimti e, tam tikrus reikalavimus įsivežti paprasčiau mūsų produktus spirituotėms gėrimams buvo pakeistos nuostatos dėl krovinių gabenimo sunkvežimių buvo pakeista tvarka. Aišku, yra kur pasitemti reikėtų stiprinti laisvąją prekybą, gerinant, pavyzdžiui, intelektinės nusavybės teisės. 17 geografinių nuorodų buvo užregistruota iš Europos Kolumbijoje, tačiau kol kas mes savo geografinių nuorodų dar negalime registruoti, nepavyko to padaryti, kas e, e, per problemos egzistuoja, yra muitų kvotos, mes čia išnaudojame tik žalvinio cukro kvotą, o dėl kitų yra iššūkių. Ir čia negalime mes pateikti savo produkto ES rinkai. Suprantame, kodėl ES yra nustačiusi tam tikrus saugos standartus svarbiausiams produktams. Ir suprantame, kad reikia dirbti pagal aiškes taisyklės, mes siekiame atitikti šiuos standartus. Tuo pat metu ES turėtų parodyti daugiau supratingumo, nes kelias link standarto yra sudėtingas. Kaip pavyzdys būtų kakava. Čia yra benesvarbiausias mūsų produktas, ypač po konflikto, tačiau eksportuojantis ūkininkai susiduria su didžiulėmis problemomis, kurie įsigalios e, dėl standartų, kurie įsigalios sąjungoje nuo kitų metų. Toliau e, palmių aliejus vėlgi mus ne, neramina ES standartai dėl jų Mums svarbu, aišku, saugoti aplinką, tačiau pateikti argumentai netitinka situacijos Kolumbijoje. Mūsų palmių aliejus nebū, gamyba čia nesal, nėra sąlygoto miškų kirtimo. Reikia atsižvelgti į konflikto pasiekmes ir palmių, palmių plantacijos mums leidžia čia daugiau galimybių turėti. Beje, yra bendri projektai su WWF ir čia mes netgi pagerintume biologinę įvairovę. Taigi yra galimybių laimėti abiems pusėms, kas svarbu aplinkos apsaugai. Dar paprašysiu minutės savo pasisakymai. Mes įgyvendiname devintąjį skyrių, tvarumas, bendradarbiavimo yra mums labai aktualus, žengėme į priekį dirbdami su pilietinė visuomenė, kolegos pasisakė, yra nepriklausoma konsultacijų grupė, dėje neliko pažangos papasakoti apie pa pažą, nebeliko laiko papasakoti apie pažangą darbo rinkoje. Tačiau tikrai šešėlėje dirbančių žmonių skaičius sumažėjo, yra profsąjungų, yra kolektyvinių sutarčių, darbo inspekcija aktyviau dirba nei iki šiol, judame į priekį. Dėl aplinkos apsaugos čia vėlgi turime kuo pasidžiaugti. Pavyzdys būtų uh, kovojame su miškų kirtimu, yra suburta speciali elitinė grupė, e, kovojanti su šiuo reiškiniu. Baigdama pasinaudosiu progą ir atkreipsiu dėmesį į tokį iššūkį. E, narystė EBPO yra svarbus tikslas e, sąjungai ir mums dėkui. Ačiū, mums reikia laikytis paskirto kalbėjimo laiko, kitaip nespėsime visko išnagrinėti laiko. Ambas, jūsų ekscelencija, ar norite sureaguoti? Taip, aš pabandysiu labai trumpai. Pirmiausia, ačiū ponui Fisas už jo pasisakymą, tikrai įdomios mintis. Pažymėsiu, kad Peru yra pasiryžusi labai glaudžiai bendradarbiauti rengiant pranešimą. Anksčiau tą esame darę keletas pastabų dėl susitarimo, atsižvelgiant beje į išsakytas mintis. Pirma, mums priekybos susitarimas su ES yra be negeriausiai funkcionuojantis iš mūsų visų sudarytojų. Turime tokių susitarimų beje nemažai. Naudą pirmiausia gauna nebūtinai tradiciniai sektoriai. Buvo užtikrinta įvairovė. Kasmet auga prekyba netradiciniuose e, gamybos sektoriuose 8,3 procentais per metus. Taigi auga prekybos apimtis per penkerius metus nuo susitarimo įsigaliojimo išvežamų produktų sąrašas pasipildė 813 produktų 79 procentai iš jų nepriklauso tam pradiniam sektoriui. Tai daugiausia tekstilės gaminiai, keletas tūkstančių papildomų įmonių, dirba eksportuodami į jas ar įsiveždami, 88 procentai tų įmonių tai mažos ar mikro įmonėmis, tai reali socia, socialinė nauda. Taigi, pakartosiu, 88,2 procentai tų naujųjų įmonių yra mažos mikro įmonėmis, įmonės 12-16 metais išaugo atlyginimo vidurkis 23,7 procento dar viena tiesioginis naudos įrodymas darbuotojams. Sakyčiau, šiuos elementus reikėtų įvertinti, gilinantis į susitarimo naudą. Toliau e, išaugo užimtumas, perdirbimuose ir kitose sektoriuose, čia 13 procentų augimas, o žemės ūkio sektoriuje 16 procentų daugiau darbo vietų sukurta. Visa tai yra prekybos susitarimo ir išaugusios prekybos apimčių rezultatas. Ponas Šolts pažymėjo, kad reikia geografinė prasme diversifikuoti susitarimo naudą, negalima apsirboti tik sostinė didžiaisiais miestais, viename skurdžiausių Peru regionų, Polo Hamaka, ten e, identifikavome keturis rajonus, kurie daugiausia naudos gavo iš susitarimo ir, ir prekybos apimtis išaugo nuo 93 milijonų iki daugiau nei 1 milijardo, tai 28 procentų padidėjimas. Kai kurie regionai sugebėjo padidinti savo eksporto į jas apimti net 150 procentų. Tokie yra faktai, decentralizuo tas procesas gauna naudos maži smulkus ūkiai dėl aplinkos apsaugos, kas buvo nekarta paminėta. Mes turime specializuotą struktūrą, kur vertina situaciją. Ji nagrinėja padėti nuo 13 metų ir gilinamės, kokia yra padėtis, kaip sekasi laikytis įmonėms aplinkos standartų, UEFA vadinasi, tokia yra šios struktūros santrumpa. Ji žiūri, ar yra pažeidimus, pažeidimų, įmasi prevencijos, reaguoja į gautą informaciją. Visiškai neseniai Peru patvirtino įstatymą dėl klimato kaitos ir kovos su jos pasiekmėmis, pirmieji regione tai iliudyja, kad rimtai žiūrime į klimato kaitą. Mes norime saugoti aplinką. Dėl įsipareigojimų darbo teisėje, tas taip pat buvo paminėta, čia Peru yra viena iš konvencijos šalių. Praėjusią savaitę Peru tapo tarptautinės darbo organizacijos tarybos pirmininkė. Sakyčiau, tai nėra atsitiktinumas. Tai yra pripažinimas mūsų šaliai, kurioje kovojama už darbuotojų teisės. Ir žinoma, mes nepamirštame darbdavių padėties. Kai kuriuose dokumentuose apie Peru nuolat iškyla darbo inspekcijos tema. Keletas skaičių 16 metų darbo inspekcija atliko, e, turėjo, atsiprašau, 300 darbuotojų šiais metais skaičius iš, jis padvigubėjo, o kitais tikimės, kad e, pasieks kažkur 8,5 šimto darbuotojų skaičių pilietinė visuomenė. Priminsiu, ką minėjau, susitarimo 218 straipsnės nepriva, nenumato privalomos tvarkos tokio, su, tokiam e, e, pagidaujamam elgesiui su pilietinė visuomenė, tačiau mes esame sukūrę tam tikras struktūras, stipriname pilietinę visuomenę, sukurtas, e, sukurta tarp tarpininkauti taryba, mm, tarpininkavimo taryba tarp darbdavių, vyriausybės ir darbuotojų, ir čia pirmininkauja jai nepriklausomi asmenys dėl dalyko, dėl ko pasisakė ir Kolumbija. Tiek Kolumbija, tiek mes, tiek ES dirbama pagal tarptautinės taisyklės, jomis grindžiama sąžininga tarptautinė priekyba. Čia pažymėsiu, kad daugelis taisyklių, apie ką kalba Europa, turėtų būti geriau koordinuojamas. Matau, ponė pirmininkė, kad prašote manęs baigti pasisakymą. Visada esu pasirengęs e, atsakyti į klausimus. Ačiū. E, Panašu, turėjo trumpų klausimą. Pabandysiu, kiek galima trumpiau, kadangi suprantu, kad norėsime ir toliau pasigilinti. Tai e, kadangi abu e, jau ekscelencijos iš ambasadoriai čia yra, e, galbūt turėt, galėtumėt, kalbėdami apie taikos procesą, patikinti mus, kad naujasis prezidentas ir naujoji valdžia ir toliau tęs taikos procesą. Kadangi esame girdėję ir kitų pažadų prieš rinkimus, Taigi reikėtų stabilizuoti, pagilinti taikos procesą ir kiek galbūt ES galėtų prisidėti prie šio klausimo. Nežinau, ar tai buvo trumpas klausimas, nesu tikras. Atsakymas bent jau tikrai nebus trumpas. Uh, uh, fra, uh, Ms. Uh, uh, Vargas, please. Ponas Vargas. Él estaba abusando de mi condición de mujer para ponerme una pregunta difícil. Taip, pasinaudosiu šią situaciją. Kaip moteris užduosiu klausimą. Esame visiškai įsitikinę, kad taikos procesas pasiekė bendruomenės, regionus, ir jūs kaip politikas, man atrodo, suprantate, kad kaip po, e, aš esu ir politikė, aš taip pat esu ne tik politikė. Iš tikrųjų, e, taikos procesas e, įvairiose šalies regionuose tikrai įgyja tam tikrą pagreitį ir mes tikimės, ir tikimės, kad jis bus kiek galima uh, labiau o, spartesnis. Visų pirma, dėkoju už klausimą, manau, kad tai yra labai svarbus klausimas, bet labai svarbu, kad taikos procesas būtų remiamas ES, siekiant užsitikrinti, kad tas pereinamasis laikotarpis būtų kiek galima sklandesnis. Ir ES vaidmo yra labai svarbus mums visiems. et Prône. Moi, j'avais quand même pas mal de. Na, aš norėčiau e, iš tiesų užduoti tokį gal provokuojantį klausimą. Ir e, aišku, labai svarbu yra belstis į visas du, du, duris, bet šis sustarimas turi m, taip pat būti panašus kaip ir Paryžiaus susitarimas. Ir manau, kad labai svarbu yra. E, pakal, pakalbėti apie mūsų e, organizacijų, institucijų ir piliečių indėlį. Ir jie iš mūsų visi daug ko tikisi. Ir taip pat, e, kad tai galėtų paveikti ir cukraus, ir taip pat žuvininkystės, ir bananų sektorių. Ir, e, man atrodo, nemažai sektorių yra paveikta, bet mums neaišku, ne, neaiškus yra dar tas poveikis ir pasiekmes. Kai, kurios, kai, kai kurie sektoriai, man atrodo, bus labai stipriai paveikti. Jūs kalbėjote apie tai, kad šis susitarimas turės puikų poveikį priekybai, bet Europos komisija e, turi dar nemažai darbo nuveiktis Taip pat reikia labai daug darbo nuveikti ir žmogaus teisų ir darbo teisės srityje. Nemažai um, žmonių dirba, 17 galbūt milijonų e, dirba e, neformaliame sektorėje, taip pat dirba ir vaikai, e, ir pagal Amnesty International politikai turėtų uh, saugoti ir ginti uh, darbo teisę, uh, taip pat uh, ir žmogaus teisų atstovai labai dažnai yra pristatomi kaip uh, nusikalteliai. Uh, na ir Kolumbijai reikėtų priminti, kad uh, 70 procentų uh, ir taip cituoja tarptautinės institucijos, iš 22 milijonų darbuotojų Kolumbijoje neturi nei socialinių garantijų, nei išmokų, jų darbo teisės visiškai nėra apsaugotos, joje dirba pusę laiko, jų sutartis nėra nieko apsaugotos ir aš tikrai nenoriu čia sukelti ažiotažo, bet manau, kad tiek komisija, tiek institucijos turi nemažai darbo įdėti. Ir mes turime kalbėti apie tai, kad labai dažnai tie pažeidimai reiškia e, ir tai, kad žmonės žūsta ir tiek peruviečiams, tiek mums, aš noriu pasakyti, kad tikrai reikėtų daug darbo įdėti. Na, kalbėjau pakankamai turbūt trumpai. Dėkoju. E, ponas Vizas e, pristatys savo vėliau ataskaitą ir tai bus rugsėjo 27 dieną, bet pabaigdamas suteiksiu jam žodį. Eh, <clears throat> dėkoju pirmininkė, dėkoju visiems e, pasisakiusiems, visiems komentarams, komentatoriams, politiniam frakcijų atstovams. Iš tikrųjų, E, buvo puiku dirbti kartu su jumis kolegos. E, Pone Pinjero e, labai domėjosi mažomis vidutinėmis įmonėmis ir aš pritariu tam. Ir tai, kad mažos ir vidutinės įmonės nėra įtrauktos į sustarimą, į atskirą skyrių, tai kažkaip reikės su, su tuo dirbti. Tikrai nemažai ką reikia nuveikti, kad pagerintume komercinę veiklą, priekybą, uh, mokymai, švietimas. Tai yra labai svarbios sritis, ypač kalbant apie mažas ir vidutinės įmonės. siekiant supranti, suprasti, kokia to susitarimo bus tikroji esmė. Pone Šulce, taip, reikės gal, kalbėti apie tai, kad reikės sąsajos tarp susitarimo bei taikos proceso. Ypač tai labai svarbu, kalbant apie Kolumbiją. Taip pat reikėtų pripažinti tą faktą, kad neformalus sektorius yra vis dar labai svarbus, tačiau šiuo atveju reikėtų pakalbėti apie tai, e, ko pasiekėme. Bet reikia pasakyti, kad nemažai pažangos jau buvo padaryta tiek Kolumbijoje, tiek e, Peru. Reikėtų pagalvoti apie visą tą trajektoriją. Reikėtų taip pat pasakyti, kad nemažai iššūkių buvo jau įveikta tiek aplinkosaugos prasme, tiek socialinė prasme. Tai aš manau, kad tikrai nemažai teigiamų dalykų buvo atlikta. Bet man buvo labai smagu dirbti su visais jumis kartu. Ir galbūt aš tikrai norėčiau padėkoti visiems ir tikiuosi, kad ateitis mūsų laukia gera. Tai visą tai bandysiu traukti į savo ataskaitą, kaip jau ir minėjau. Sugrįšime dar prie šitų diskusijų 27 e, rugsėjo e, Ir vienuoliktas darbo atvarkės punktas ad hoc delegacija į Meksiką. Birželio 6-8 dieną. Tai buvo e, faktų nustatymo misija po susitarimo dėl ES ir Meksikos priekybos sutarties e, modernizavimo. E, Hanoverio mūgėje apie tai buvo pranešta, esu pats iš Hanoverio. Pone Imaguledo Madrygės Pinero ir ponas Fizas buvo delegacijos nariai ir aš suteiksiu jiem žodį, ponė Ima. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau padėkoti Meksikos vyriausybei ir Meksikos ambasadai ES už tai, kad mus puikiai priemė ir mes galėjom labai gerai organizuoti savo darbą visose srityse, kur planavome sekretoriatui. Noriu padėkoti ypač Mercedes Rodrygės Iš tiesų jinai labai prisidėjo prie sėkmingos mūsų kelionės. Tas vizitas buvo pačiu laiku. Pasižiūrėjome, kaip modernizuojamas susitarimas su Meksika. Taigi, tai aktualu, turint galvoje tą politiką, kurią vyko, vykdo prezidentas Trumpas. Kalbant apie patį susitarimą ir tą, ką turi padaryti Meksikos pusė, taip pat e, turint galvoje ir techninius aspektus, tai norėčiau paminėtai, paminėti viešuosius pirkimus, kad jie būtų atverti ES įmonėm. Meksikos vyriausybė mm, stengiasi priimti atitinkamus įsipareigojimus ir mes bandome paspausti, kad turėtume sąrašą tų mm, įstaigų, E, kurių viešosiuose pirkimuose bus įmanoma dalyvauti. Ir taip pat e, aktualus klausimas yra Tarptautinės darbo organizacijos 98 konvencija. Susitikome su Meksikos užimtumo ministru ir E, Meksikoje vyksta svarbi darbo rinkos reforma. Meksika yra pasirašiusi 98 konvenciją, konvenciją, bet Senatas dar turi ją ratifikuoti. Taigi, kai mm, senatas, mm, naujas Senatas susirinks, tai tikimės, kad ta konvencija greitai bus ir ratifikuota. Sustikome su pilietinės visuomenės atstovais. Pilietinė visuomenė yra gerai struktūruota. Turėtų aktyviau dalyvauti priekybos susitarimo įgyvendinime. Bet sąlygos tam yra. Yra politinė valia tą padaryti. Taip pat buvo įdomus mūsų sustikimas su specialia tarnyba, kuri atsakinga už geografinės nuorodas. Ir čia Meksika mus informavo, kad jų įstaiga gali vietoj per patikrinimus e, taikyti sankcijas. Kalbant apie geografinės nuorodas, yra labai svarbu užtikrinti, kad kalbant apie visą ženklinimo e, schemą, e, būtų laikomasi taisyklių nes gali būti skirtingi produktai tų pačių pavadinimų ir ta mm, įstaiga atsakinga už geografinės nuorodas gali net uždaryti įmonės, kai nesilaikoma taisyklių. Taigi mus <clears throat> tas faktas labai gerai nuteikė, kad Meksika turi tokią galingą instituciją, kurios tikslas yra užtikrinti laikymasi taisyklių taikomų geografiniam nuorodom. Toliau naftą susitarimas. Čia mes um, kalbėjome apie tai, kaip vyksta dėrybos su JAV. Uh, turėjome susitikimą su ekonomikos reikalų ministru ir tas posėdis užtruko net valandą ilgiau negu kad buvo planuota. Tada mm, galėjome aptarti pačius įvairiausius to susijusius klausimus. Ministras sakė, kad per rinkiminės kampanijas. A, ir sustojo darbai ir nelabai tikimasi, kad JAV administracija yra suinteresuota dvišaliais ar daugia šaliais susitarimais kalbėjome apie Buenos Airių deklaraciją ir galimybę ją įtraukti į priekybos sustarimą su Meksika. Tas irgi yra svarbu. Toliau žemės ūkis. Čia vėl buvom susitikę su žemės ūkio ministru, labai išsamei kalbėjomės Meksikiečiai mm, pabrėžė, kad reikia perdirbimą, kad jie nori, kad išauktų žemės ūkio produkcijos vertė. Tai yra, kad ne, ne tik mm, tie produktai, bet ir perdirbti žemės ūkio gaminiai Mm, būtų parduodami. Ir čia, aišku, yra e, fitosanitarinių reikalavimų laikymosi klausimas, nes e, Meksika mano, kad tie reikalavimai eksportui į ES yra pakankamai griežti. Tai apibendrindama pasakysiu, kad e, misija į Meksiką buvo labai sėkminga. Misija į Meksiką buvo labai sėkminga, noriu padėkoti Meksikos uh, įvairioms institucijoms, su kurioms bendravom ir mes pasiuntėme aišku signalą, kad turime dėti kuo daugiau pastangų, kad šis susitarimas būtų priimtas dar per šią parlamento kadenciją. Ponas Fizas, dėkui pirmininkė, aš nelabai ką be galiu pridurti. Kolegė viską pasakė. Noriu padėkoti savo ruoštų Mercedesai ir komitetui. Noriu padėkoti uh, už tai, kad um, ES darbuotojai, kurie ten dirba, uh, Be kita ko ir Vokietijos ambasadorius su mumis praktiškai praleido visą vizito laiką. Buvo suorganizuosiu sustikimai aukščiausių lygmenių. Ir e, iš tiesų tai rodo, kad Meksika yra e, rimtai žiūri ir į šį e, laisvos priekybos sustarimą su Europos Sąjunga. maždaug 80 procentų visos Meksikos priekybos tenka e, priekybai su JAV ir juos labai neramina e, pono Trumpo elgesys. E, o tos galimybės, kurios atsiveria su ES, tada irgi tampa svarbios ir Meksika nori tas galimybės plėtoti. Tai svarbu ir mum. Jie ja, kaip sakė ponė Makolada, ekonomikos reikalų ministras džiaugiasi, kad gali su mumis bendrauti ir tą galime pasakyti ir apie kitus ministrus. Vienas dalykas, kurį norėjau paminėti, tai yra tas, kad mes turėtume stengtis, kad šis susitarimas būtų pasirašytas iki mūsų kadencijos pabaigos kad ne, nebūtų tų m, mm, tokių nepagrindinių problemų, e, tai yra, kad dėl vertimo, m, mm, vėlavimo m, mm, nespėtume to sustarimo pasirašyti, tai pa, patvirtinti, tai turėtume siekti, kad to nebūtų. Tas sustarimas turi būti išvežtas į 23 kalbas ir atitinkama, atitinkamai patvirtintas teisės tarnybos. E, ir dabar tos procedūros, regis, užtrunka ilgiau negu dėrybos dėl paties sustarimo. Tai turime spėti dar per šią kadenciją plenarinėje sesijoje balsuoti dėl šio sustarimo. Dėkui, pirmininkė. Įdomu buvo uh, išklausyti mūsų kolegų ataskaitą. Mane šiek tiek stebina, kad Meksikoje 1 Liepos vyksta prezidento rinkimai ir e, prognozuojama, kad ponas Obardo e, kairysis kandidatas bus išrinktas, o jis apskritai yra prieš laisvosios priekybos sustarimus ir globalizaciją. Ir tas net nebuvo paminėta, pasakojant apie vizitą į Meksiką ir mano garbusis, garbioji, garbusis kolega Mm, krato galvą ir kolegė krato galvą, bet bent jau tokius dalykus reiktų paminėti. Tai, kad jūs norite, kad tas e, priekybos sustarimas būtų, mm, atnaujintas priekybos sustarimas būtų ratifikuotas, bet to gali ir neįvykti. Arba, pavyzdžiui, po trijų mėnesių po prezidento rinkimų E, Meksika gali atšaukti savo e, šio susitarimo tvirtinimą. Tas kandidatas, potencialus kandidatas, nelabai žinau, ko iš jo tikėtis, bet mes ES turime išorės veiksmų tarnybą ir turime ambasadą Meksikoje, tai, tai turime turėti visą reikalingą informaciją. Tai, tai kokia situacija, ar ponas Obrodo uh, E, atšauks tos laisvos prekybos sustarimus? Ar, ar jo, tas jo galimas išrinkimas yra labai svarbus ar neutralus? Tai labai norėčiau iš garbiųjų kolegų išgirsti apie tai, nes aš atvykau čia, kad gaučiau visą informaciją. Ponas Fizas, prašom. Dėkui. Aš tikrai neginsiu čia kairiųjų. Manau, kad Meksikoje politika skiriasi nuo Europos politikos ir kartais įvyksta tie tokie labai drastiški pasikeitimai. Iš tų kontaktų, su, su kuriais mums teko bendrauti, ponas Lopės Obrador nėra toksai ekstremistas, ekstremalus kandidatas, kaip jūs paaišote, ir mes buvom užtikrinti, kad jiem tas laisvosios priekybos sustarimas bus primtinas. Tai galbūt pono Lopės Obrador neturėtume vertinti pagal jo darbą, kai jis buvo Mehiko meras. mūsų kontaktai su juo buvo geri, o kontaktai su Tapan partija. Tai ten kalbėjomės su dviem uh, žmonėm, kurie pono Lovės Obrador remia. Ir nežinau, ar po to uh, bus, kaip sakoma, tie asmenys pakeis e, stovyklas ir perbėgs prie laimėjusios pusės. Kiek žinau, ponas Obrador yra pragmatiškas žmogus ir tą mums sakė ES valstybių narių ambasadoriai Meksikoje, kai su jais susitikome. Tai čia kaip ir netrodo, kad yra labai didelė rizika laisvosios priekybos sustarimui. Labai svarbu, turėti galvoje, kad e, pasibaigus mūsų kadencijai bus naujas parlamentas, nauja komisija, nauji komiteto nariai. Tai, kažin ar mes iki 20 metų tą sustarimą patvirtinsime, nors turime skubėti. Ačiū kolegai už klausimus ir pamastymus. Tikrai gaila, kad nepaminėjau šių dalykų savo pasisakymę. Taip, vizito metu konstatuojame, kad visi pilietinės visuomenės atstovės pozicija, opozicija, visi palaiko vienbalsiai susitarimą su ES atnaujinimą. Beje, vyks e, visų valstybių narių, kurios turi ambasadą Meksikoje, ambasadoriais, atsiprašau, sustarimas jau vyko ir buvo patvirtintas tas mūsų įspūdis. Visi pasisako už tą atnaujinamą ir rinkimų rezultatas neturėtų to pakeisti, visi nori stiprinti santykius su ES. Dėl to abejonių nėra. Dėkui. Ačiū judėkime į priekis, spauskime reikalus ir bandykime pasiekti norimą rezultatą. Čia komisijai teks greičiau užtikrinti vertimą raštu, baigti derinti visas smulkmenas ir mm, sėkmingai baigti visą darbą. Jums sėkmės, baigėme nagrinėti šį klausimą, o paskutinysis mūsų darbo tvarkėre šiai dienai 12 punktas. ES ir Afganistano Islamo Respublikos bendradarbiavimo susitarimas dėl partnerystės ir vystimosi. Mes turime pakeitimą AFET pranešimui bendradarbiavimo ir partnerystės e, susitarimas tarp ES ir Afganistano Islamo Respublikos politikos apima ir prekybos dalykus. Problema daugiau institucinė. Būtent po to, kai jis buvo pasirašytas 17 vasario 18, jis buvo pradėtas nuo gruodžio pirmosios laikinai taikyti. Tas padaryta nesulaukus jokio parlamento sutikimo. Todėl mes teikiame pakeitimą AFET komitetui ir pabrėžėme, kad tai netitinka Lisabono sutarties ir norime pabrėžti šį elementą vykstant dėryboms dėl tarp institucinio susitarimo Negalima pradėti laikinai taikyti susitarimo negavus parlamento sutikimo, nebent išimtinomis aplinkybėmis, kai yra skubos aplinkybės, tačiau kai praėjo pusmetis, tos skubos tikrai nėra. Ar būtų norinčių pasisakyti šiuo klausimu? Ne. ar išorės veiksmų tarnybos atstovų salėje norėtų pasisakyti. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos išorės veiksmų tarnyba nepaprastai vertina EP palaikymą ES ir Afganistano bendradarbiavimo susitarimą dėl partnerystės ir vystimosi. Susitarimas kertinis asmo vystant ir gilinant santykių su Afganistanu ir įgyvendinant ES strategiją dėl Afganistano. Ankstyvas e, susitarimo įgyvendinimas ir laikinas taikymas yra esminis aspektas siekiančio tikslo vys pradėtas bendradarbiavimas es kompetencijos ribose jau anksti, taip yra prekyba ir investicijos, tačiau daugiausia e, mes kalbame apie bendradarbiavimą, e, keitimas informacija ir nekalbam apie prieigą prie rinkos ir priekybos liberalizavimą. Skirtingai nei asociacijos susitarimo atveju šis bendradarbiavimo susitarimas savyje neslėpė mini FTA. Dėkui. Čia mes galime nesutikti su jumis. Tai jau principinis dalykas. Aišku, partnerystės ar priekybos susitarimai reikia laikytis tokio aiškaus principo laikytis laikinas taikymas tik su parlamento e, sutikimą, net jeigu tai sustarimas dėl žvejybos klausimą ar kažkas panašaus. Frederika Mogherini čia yra pateikusi kompromisą. Pateiks jį tarybai. Tuo pat metu manau, kad rytoj reikia mums patvirtinti savo pakeitimą. Ačiū paskutinis punktas šiandien. Gero vakaro. Iki pasimatymo rytoj 9.